Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, kolegos ir kolegės, prašau visų sėstis į vietas. Prašau visų sėstis ant šių pigių kėdžių. Norėčiau pradėti klausimą. Pas mus atvyko kandidatė į vicepirmininkės, vyriausia įgaliotinė, ponė Mogerinė. Labai ačiū, kad pas mus atvykote, ačiū, kad šiandien esate su mumis. Su nekantrumu laukiu būsimos diskusijos. Mes Neseniai buvome susitikę ir su pirmininkančios e, Italijos atstovais. Aš norėčiau jūs visus informuoti, kad vadovausimės e, Europos parlamento procedūra, e, pagal kurią yra vertinama kandidatūra atsižvelgianti kompetencijas, europietiškumą, nepriklausomumą, tinkamumą eiti tokias pareigas, o taip pat ir komunikacinius sugebėjimus jūs gavote informacijos elektroniniu paštu, gavote atsakymus į elektroninį klausimyną. Aš norėčiau Jums priminti, kokia yra šios dienos diskusijų struktūra. Viskas vyks panašiai, kaip ir vyko e, pono Han klausimas. Visų pirma, suteiksime nedaugiau kaip 15 minučių mūsų kandidatai. Paskui dar jį bus skiriama 5 arba 10 minučių E, baigiamajam pasisakymui. Iš viso 45 Europos parlamento nariai pateiks klausimus. Visų pirma, pasisakys koordinatoriai. Taip pat e, sėdė Dever Inta komitetų ats, e, pirmininkai. Yra skiriama pusantros minutė, minutė E, klausimui, paskui atsakymui, paskui dar e, e, šiek tiek laiko pakartotiniam klausimui ir pakartotiniam atsakymui. Na, o paskui po tris minutės. Minutę klausimui ir dvi minutės atsakymui. Jau buvo sustarta su frakcijomis dėl kalbėjimo laiko ir noriu visų paprašyti nekalbėti ilgiau, negu kad jums skirta, nes kitaip kal sunkumu. Na, bet jūs pakankamai gerai elgėtės komis, komisaro Han klausime. Aš nebandysiu jūsų nutraukti, jeigu kalbėsite per ilgai, aš tiesiog jums išjungsiu mikrofoną, tai to nepamirškite. Matote, kad aš esu užkimęs. Tikiuosi, kad, e, tikiuosi iš jūsų supratingumo Ir tikiuosi, kad jūs nepiknaudžiausite, sakydamas, noriu pridurti dar vieną paskutinį sakinį, nes tas paskutinis sakinys ir gali tapti paskutiniu sakiniu. Tai tikiuosi, kad visi elgsitės tinkamai. Na, o po diskusijos paskirtoji komisarė, kaip jau sakiau, dar galės pasisakyti 10 minučių ar 5 minutės, pateikti savo išvadas, na, o paskui aš pabaigsiu visą posėdį. Pone Mogerinė, mes turime tikrai didelių lūkesčių sieja mūsų jūsų kadencija. Mes per pastarosius penkerius metus atidžiai stebėjome, kaip vystėsi ES išorės veiksmų tarnyba. E, tar, ši tarnyba e, išgyveno tam tikrą bandamąjį laikotarpį, Taip pat reikia pasakyti ir tai, kad išorės veiksmų tarnybos vadovė yra tuo pat metu ir komisijos vicepirmininkė. Jie atsakinga už užsienio reikalų, užsienio reikalų tvarkymą, komisijos pirmininko atstovavimą. Išorės veiksmų tarnyba glaudžiai bendradarbiauja e, su kitomis komisijos tarnybomis, e, turi 140 atstovų įvairiose šalise. Taigi e, svarbu visus tos veiksmus koordinuoti. Man atrodo, kad tai ypač svarbu tose sritise, kur reikia vienbalsiškumo, reikia intelektualaus tokios tarnybos vadovo. Uh, Ypač turint omeny, kad pasaulis tampa vis pavojingesnis ir kad vis e, labiau reikia ginti mūsų e, piliečių interesus, taip pat prisidėti ir prie taikos kaiminėse šalise. Na ir panašu, kad jūs e, pradėsite įti savo pareigas tikrai labai įdomių įtamptų laikotarpių. Dar noriu priminti, kad reikės įgyvendinti nemažai susitarimų, taip pat nepamirštant ir Europos parlamento narių vaidmens. Išorės veiksmų politika yra e, vykdančioji valdžia. Europos parlamentas atstovauja demokratiją, taigi su mumis teks konsultuotis. Taip pat nepamirškime, kad Europos parlamente turi būti ratifikuojami pasirašyti susitarimai, taip pat mes e, sprendžiame ir biudžeto klausimus. Na, aš esu nusiteikęs optimistiškai ir e, tikrai iš jau įvykusių pokalbių e, tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Jūs e, tikriausiai žinote, kad mums labai svarbu kad būtų vadovaujamas trečdalių taisykle, skiriant e, išorės veiksmų tarnybos e, vadovą. Mums svarbu, kad e, išorės veiksmų tarnyba veiktų kaip ES institucija. Kaip žinia, išorės veiksmų tarnybos valdyboje dirba ir asmuo atsiųstas iš Europos parlamento. Mes tikrai norėtumėm, kad visas darbas būtų kuo konstruktyvesnis. Na, dabar suteikiu žodį Jums, ponia Federika Magerinį. Grazie, prezidente. I will uh, um, speak English. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu anglų kalbą. Atsiprašau prancūzakalbių. kalbių draugų prancūzų kalba užima daugiau laiko. Kalbant angliškai, man šiek tiek lengviau, nes per 15 minučių e, apibriežti penkerių metų planus visam pasauliui būtų labai sudėtinga. Iš esmės turbūt neįmanoma, todėl aš labai tikiuosi e, išklausyti gerų klausimų, kurie leis daug skirtingų aspektų, aspektų detaliai aptvarti. Pradėsiu nuo mūsų pačių. Pirmininkai, kaip jūs sakėte, gyvename labai sudėtingų laikotarpių. E, Jeigu pažvelgtume aplink, e, e, tai pamatytume, kad e, daugiau negu 3000 žmonių jau žuvo Ukrainoje, pažvelg kiek pat žmonių žuvo nuo ebolos. Jeigu pažiūrėtume į pietričius, matytumėte Lampedūzą, kurį aš lankiausi prieš porą dienų. Na, jei pažvelgtumėt į pasaulinius klausimus, kurie atrodo labai toli, E, suprastume, kad jie turės įtakos mūsų žmonių gyvenimams, mūsų pačių ateičiai. Todėl turime atsakyti klausimą, kurį piliečiai mums teiks. Šiame sudėtingame pasaulyje, šiais sudėtingais laikais, ką ES daro, už ką mes pasisakome, kaip užtikriname, kad mūsų vaidmuo šiais sudėtingais laikais būtų deramai suvaidintas. Turime veikimo priemonės, po Lisabono sutarties mes tikrai jas turime. Turime išorės veiksmų tarnybą, kuri jau veikia artimiausius penkerius metus turime skirti tam, kad būtų suformuota mūsų bendra politika, bendra vizija ir bendra strategija. Ir tai yra mano pagrindinis uždavinys artimiausiams penkeriems metams - suformuoti realią užsienio politiką, bendrą politiką. Aš žinau, kad kai kuriems iš mūsų ir jūsų tai skamba naiviai, Yra žmonių, kurie sako, kad valstybės narės visuomet pačios turės vykdyti savo užsienio politiką ir saugumo politiką. Kai kas sako, kad 29-osios užsienio politikos nebereikia ir aš esu visiškai tuo tikra. Bet tuo pat metu mes visi, esant iš čia ir už šios salės ribų, puikiai žinome, kad jokių būdų šiais sudėtingais laikais, šiame sudėtingame pasaulyje negalėsime nieko pasiekti, jeigu nedirbsime kartu, jeigu nevykdysime savo pareigų ir atsako, nenešime atsakomybės kartu. Turime galvoti plačių mastu ir dirbti kartu. Reikia ilgalaikės misijos, kad išvengtume krizės ir suvaldytume pokrizinius laikotarpius. Mes turime į e, horizontą žvelgti toli siekiančių žvilgsnių. Turime suprasti, kad tai tarnauja mūsų pačių interesams. Nėra vieno atskiro vidinio ES prioriteto, kuris nebūtų susijęs su išorės matmeniu. Šiandien yra dalykų, kurių nei viena valstybė narė pavienė negalėtų nuveikti savarankiškai. Todėl turime būti suinteresuoti daryti tai, ką ponas Junkeris Liepos mėnesį parlamente sakė. Turime visapusiškai išnaudoti ES potencialą išorėje. Ko reikia, kad šią, kad šį tikslą pasiektume, mano nuomonė? Reikia trijų dalykų. Pirmiausia, reikia jaustis savininkais, jausis e, e, autoriais visose valstybėse narėse. Mes turime kurti bendrą viziją patys nuo pat pradžios. Per vėlų taip pradėti jaustis, kai jau susėdame prie stalo dėrėtis ir kai turime reaguoti į prasidėjusią krizę. Mes turime turėti bendrą viziją nuo pat pradžių. Todėl Aš savo kadencijos pirmaisiais mėnesiais lankysiuosi visose 28 valstybėse sostinėse. Pradėsiu nuo kitos pirmininkančios šalies Latvijos ir sustiksiu ne tik su vyriausybėmis, užsienio reikalų ministrais, bet ir su parlamentais, Europos parlamento nariais, jeigu jie bus tos tuo metu tose šalise. Taip pat su NVO, pilietinės visuomenės organizacijomis, ekspertų centrais, kiekvienos valstybės narės užsienio reikalų bendruomenė, kad aš galėčiau susidaryti bendrą viziją ES saugumo ir užsienio politikai ir bendrus prioritetus išskirčiau. Gerai yra tai, kad mes, mes turime penkerius metus bendro darbo. Antras dalykas - turime dirbti kartu. Džiaugsiuosi, jeigu praėjus penkeriems metams nebeliks tokių savokų kaip mes ir jie, kai Europos institucijos kalbėsis, vieno, kalbėsis vie, kalbė, vienos apie kitas. Sakysime tik mes, Europos Sąjunga, e, taryba, Europos parlamentas, komisija, jos turi būti bendros. Joms, aš suprantu, kad man teks e, ypatinga atsakomybė, nes man e, teks dirbti dviese skirtingose kėdėse ir apie tai galėsim vėliau kalbėti. Aš darysiu viską, ką galiu, kad e, vertinčiau galimybės e, bendradarbiauti visoms institucijoms aukščiausių lygių. Aš negaliu reikalauti, kad įvairios institucijos bendradarbiautų, jeigu aš pati nebendradarbiausiu su jomis. Todėl aš ir nusprendžiau, kad nuo pat pirmosios dienos, ir taip paskelbiau, kartu su savo sekretorietu persikelsiu į Berlemum pastatą. Nereiškia, kad aš išeinu iš išorės veiksmų tarnybos. Tiesiog e, Europos išorės veiksmų tarnyba taps ES institucijų visų išorės veiksmų centras, taip kaip turėtų būti. Taip pat tai reikš, kad aš galėsiu dalyvauti komisijos kolegijos posėdžiuose, mano sekretoriato vadovas galės e, dalyvauti tinkamo ligmens e, sekretoriato vadovų sustikimuose. Mes turime kartu dirbti. Reikia koordinuoti visus veiksmus ir visą politiką, kuri turi išorinės įtakos. Turime palaikyti ryšį su komisijos nariais ir su kitais svarbiais pareigūnais. Nėra nei vieno portfelio Europos komisijoje, kuri nes neturėtų įtakos išorės e, politikai. Ypač išskirsiu energetiką, priekybą, migraciją, klimato politiką, aplinkos apsaugos politiką ir visas kitas. Su pirmininku Junkeriu mes susitarėme, kad aš koordinuosiu ir pirmininkausiu e, grupiai, kuri kiekvieną mėnesį susitiks skirtingais formatais Ir pirmasis tos grupės posėdis e, vyks mūsų kadencijos pirmąją savaitę, lapkričio pradžioje. Be to, reikia geriau ir efektyviau koordinuoti išorės ir vidaus politiką. Jei pažvelgtume į pagrindinius saugumo iššūkius, suprastume, kad toks koordinavimas yra reikalingas. Pagalvokite apie terorizmą, pagalvokite apie migrantų srautus, saugumą, gynybą. Turime dirbti skirtingais formatais pagal darbo atvarkę ir įvertinti e, tos darbos varkės turinį. Kadangi paminėjau saugumą ir gynybę, norėčiau pasakyti, kad e, pasikliausiu savo e, patirtimi Europos parlamento, atsiprašau, Italijos parlamento gynybos E, komitete ir parlamentinė asamblėje yra. Aš tikiuosi, kad su parlamentu bus vykdomas saugumo ir gynybos bendradarbiavimas, nes Europos tarybos birželio mėnesį primtoje strateginėje darbos varkėje saugumas ir gynyba eina tarp keturių prioritetų. Turi būti tarnaujama taikai, turi būti užkertama konfliktai, stiprinamas tarptautinis saugumas. Tai yra pagrindiniai mano objektai ir jie yra numatyti sutartyje. Kai kalbame apie saugumą ir gynybą, aš žinau, kad šis rytis irgi priklauso mano atsakomybei, kaip ir Europos gynybos agentūros vadovavimas. Aš bendradarbiausiu ir su saugumo studijų institutu, vadovausiu gynybos tarybai ir lankysiuosi ES misijose ir operacijose susijusiuose su kariniais ir civiliais veiksmais. Aš žinau, kad galėsiu pasikliauti Europos parlamentu ir ypač jūsų komitetu, kad galėčiau e, pasisemti žinių iš jo patirties ir e, suprasčiau jūsų vizijas. Tai yra rimtas uždavinys man, tai nebus lengva, bet aš manau, kad aš galiu tikėti su jumis užmėgsti ypatingus santykius. Ne tik todėl, kad man reikia atlikti tam tikrus įsipareigojimus, ne tik formaliai, bet ir todėl, kad man ir jums turbūt politiškai uh, E, svarbu yra užmėgsti partnerystę ir išlaikyti ją per artimiausius penkerius metus. Jeigu sugebėsiu visą tai padaryti, aš manau, kad sugebėsime visi nešti mums tenkančią atsakomybę taip, kaip dera. Uh, Man tai visų pirma reiškia, kad reikės pasirūpinti tą pasaulio dalyje, kurioje mes esame, kurie dabar yra viena iš sudėtingiausių. Aš galvoju ne tik apie mūsų kaimininės teritorijas, bet ir apie platesnę kaiminystę, mūsų kaimynų kaimynus, pradedant Balkanais ir Turkija. Plėtros politika, aš manau, yra geriausia, nors ir ne vienintelė garantija ilgą laiką e, įtvirtinti demokratiją, stabilumą, ekonominę raidą. Rytai Manau, kad reikės uh, aktyvesnio ES dalyvavimo skirtingais būdais rytuose nuo visapusiškos paramos Ukrainai, jos saugumo sistemos sutvirtinimo institucinėms reformams, e, ekonominiams iššūkiams, energetikos iššūkiams, perinant prie Moldovos ir Gruzijos, ypač artimiausiais mėnesiais. Turėsime taip pat bendradarbiauti su Armenija, Azerbaidžianu ir Baltarusija. Reikės E, žiūrėti į akis mūsų rytų kaiminiai Rusijai. Ir stengtis, kad artimiausių metų būtų visapusiškai gyvenintas Minsko susitarimas, visi jo straipsniai. Ir paremtos e, turėtų būti Porošenko pastangos jo valstybėje įtvirtinti taiką. Prieš e, mėnesį Aš su Rusijos atstovai sėdėjau vienoje salėje. Kol kas ta valstybė mums nėra partnerė, bet ji yra strategiškai svarbi pasaulinė valstybė. Ir tai yra kaiminė, tiesioginė Ukrainos kaiminė. Todėl mes turime nuodugniai vertinti mūsų santykius su Rusija artimiausiams penkeriems metams. Aš sakiau, kad reikia daugiau dėmesio rytams, bet lygiai taip pat daugiau dėmesio reikia pietinėms valstybėms, ypač artimieji rytai. Europos Sąjunga šios, šiame regione buvo veiksminga veikėja, ji turi tokia ir išlikti. Tuo pat metu reikia sukurti kuo daugiau e, bendros e, parengtos dirvos tolesniems veiksmams. E, valstybės, ne tik islamo valstybės, gali kelti rimtą grėsmę mums. Būtinai turime pagalvoti apie Libiją, E, kurioje grėsmės yra gana didelės. Ir aš manau, kad čia ES kartu su jungtinėmis tautomis ir kaiminėmis valstybėmis gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Bet taip pat turime žiūrėti į valstybės, kurios uh, sėkmingai uh, susitvarkė savo likimą. Nereikia galvoti tik apie liūdnas istorijas. Aš turiu galvoje Tunisą ir Maroką. Turim labai daug dirbti uh, E, pietinėme fronte. Taip pat turime galvoti apie tolesnės pietinės kaiminės - Afriką. Jos turi būti ne tik pagalbos gavėjos, bet ir mūsų partnerės. Kadangi su Italija, norėčiau paminėti, kad taip pat reikia skirti dėmesio ir tolimai šiauriai, Arktikos regionui. Atrodo, kad jis yra ramus, bet nebūtinai jis toks visuomet išliks sakiau, kad daugiau dėmesio reikia skirti rytinėms e, valstybėms ir pietinėms valstybėms. Man tai e, nėra prieštaraujantis tarpusavė regionai. Krizės vyksta nelaukdamos mūsų pastangų. Mes turime reaguoti e, į vis, visomis kryptimis tuo pat metu. E, Viskas turi būti daroma paraleliai, kitaip mes nebūsime veiksmingi. Aš žinau, kad tai kelia rimtų iššūkių, bet reikia tuos iššūkius atremti ir aš jau artėjau prie pabaigos. Šiais sudėtingais laikais, sudėtingomis sąlygomis mes turime pasikliauti mūsų pagrindiniais partneriais, kurie yra ne tik mūsų draugai, bet ir bendradarbiai, e, patikimi bendradarbiai. Aš galvoju apie transatlantinę partnerystę, kuri dabar negu, e, labiau negu bet kada istorijoje įgavo istorinę reikšmę, strateginę reikšmę. Su Jens Stoltenberg, naujuoju NATO generaliniu sekretoriumi, stengsimės kuo glaudžiau bendradarbiauti, tarp kad tas žmogus yra mano asmenis draugas. Ekonominiu požiūriu, aš žinau, kad jūs deratės dėl TTIP sutarties. Ir aš tikiuosi, kad per klausimus e, aš išgirsiu e, nuorodų į šią temą. Norėčiau priminti, kad prekyba yra ne tik ekonominis, bet ir strateginis klausimas. Taip pat norėčiau paminėti tarp mūsų pagrindinių partnerių Lotynų Ameriką. Ne tik dvi strateginės mūsų turimas ten partnerės, bet ir Lotynų Amerikos ir Karibų regioną bendrai. Visos ten esančios šalis gali tapti ES strateginėmis partnerėmis. Birželio mėnesį ES ir to regiono vadovų susitikimas atveliars didelį potencialą sustiprinti tokią partnerystę. Mums reikia ne tik ekonominių, bet ir politinių investicijų į tą regioną. Aš kalbu apie regioną, kuris be bejonės yra labai vertingas Latino Amerikoje. O dabar pereinu prie Azijos. Ten taip pat turime be bejonės bendrauti su tokiais partneriais kaip Kinija, Indija, Japonija, Korejos Respublika, bet taip pat turime uh, E, bendradarbiauti su regionais, regionų grupėmis, kartu su valstybėmis, kurios nebūtinai mums dabar atrodo esminės regione, bet e, labai nedidelės politinės investicijos tose valstybėse gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Be to, aš manau, kad turime bendrauti su kitomis organizacijomis, regioninėmis ir pasaulinėmis, pradant jungti jungtinėmis tautomis, jau paminėjau NATO ir taip pat e, turime pagalvoti apie regioninės organizacijas. Europos taryba, Arabų lyga, SBO, Afrikos sąjunga ir kitas. Mūsų laukia bendras darbas, mūsų laukia bendra darbotvarkė. Klimato kaitos klausimai - tai yra mūsų užsienio politikos neatskiriama dalis. Jų turi užimti dar didesnį vietą mūsų užsienio politikoje. Žmogaus teisės. Aš manau, kad mums, europiečiams, tenka ypatingai svarbi atsakomybė už nuoseklios darbotvarkės žmogaus teisų klausimais sukūrimais. Aš išskirsiu tris pagrindinės rytis - žiniasklaidos laisvė, moterų teisės ir tikėjimo laisvė. Ir paskutinis dalykas, ir juo baigsiu, jungtinės e, tautos parengė e, plėtros darbos varkę po 2015 metų. Manau, kad ją įgyvendant mes ES galėtume labai ženkliai prisidėti prie ne tik prie tos e, darbos varkės kūrimo, bet ir jos įgyvendinimo. Jie būtų svarbi ir išorės politikai, ir vidaus veikams. Labai ačiū. Aš lauksiu jūsų klausimų. das Wort. Danke, herzlichen Labai ačiū už įžanginę kalbą. Dabar suteikiu žodį APP frakcijos vardu Kristijan Preda. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisarė. Europos parlamentas labai mm, atidžiai žiūri į Europos išorės veiksmų tarnybos funkcionavimą rezultatai šios tarnybos, darbo rezultatai kol kas nėra vien tik geri. Kaip jūs planuojate siekti, kad, darba, e, kad mm, tarnybos darbas taptų efektyvesnis? Kaip čia bendradarbiausite su parlamentu? Kaip laikysitės ponios Ešton prisimtų įsipareigojimų? Ir norėjau paklausti, e, kada planuojate pateikti mums aptarti naują Europos e, strategiją. Dėkui. Pirmiausia, planuoju pradėti Europos išorės veiksmų tarnybos darbo peržiūrą. Ta jau minėjau. Taip pat man reikia šiek tiek laiko, kad aš pasižiūrėčiau, kaip šios tarnybos viduje vyksta darbas, kas sekasi, kas nesiseka. Aš nemažai dalykų jau išstudijavau, bet reikia pasižiūrėti, kaip veikia pats mechanizmas, kaip funkcionuoja tarnybos struktūra aš jau esu pasižymėjusi e, kai kuriuos dalykus, tai kas tarnyboje daroma puikiai, tai kas nelabai, aš manau, kad reikia šiek tiek e, tobulinti tarnybos vidaus struktūrą, turiuomenį e, atstovavimą įvairioms valstybėms narėms, nacionalinių diplomatų ir ES diplomatų santyki, taip pat amžiaus klausimas, reikia supaprastinti vadovavimo struktūrą, e, taip pat e, stiprinti e, specialiųjų atstovų darbą, special representatives, kalbant apie saugumo strategiją. Aš šį dalyką minėjau, atsakydama į klausimus raštu. Manau, kad reiktų pasiūlyti Europos vadovų tarybai pradėti didelės viešasias diskusijas dėl saugumo strategijos ar dėl saugumo baltosios knygos, kad galėtume geriau, geriau nustatyti tas grėsmės, kurias dabar, mm, kur, su kuriomis dabar mums tenka susidurti. Dvi minutės. Regis neviršijau. Ne, iš tikrųjų jums buvo skirta pusantros minutės. Ponas Preda, ar turite papildomą klausimą? Oui, la, la... Taip, gerbiama paskirtoji komisarė, aš noriu paklausti, ar ta naujoji saugumo strategija apims mūsų strateginių partnerysčių įvertinimą iš naujo. Jūs minėjote, e, kad Rusija dabar nebėra mūsų tokia partnerė, kaip buvo anksčiau, jūs labai gerai Rusiją apibūdinot, bet kaip kiti mūsų strateginiai partneriai, ar planuojate jos irgi iš naujo įvertinti? Svarbiausia yra negerai ne, ne apibūdinti vieną ar kitą partnerį, svarbiausia yra turėti strateginių partnerių. Kalbant apie numatytą darbo tvarkaraštį. Kol kas dar negaliu pasakyti, kada tą strategiją galėsime parengti. Manau, kad kartu su komisija ir su parlamentu turėtume dirbti ties šią e, saugumo strategiją, turėtume taip pat skirti dėmesį mūsų e, partneriams, strateginiams partneriams. Labas vakaras, ponas Howitt. Jūs iš klausimy, klausiminę teigiate, kad tam, kad, kad Europa turėtų vaidinti svarbu vaidmenį užsienio politikos srityje, kaip Italijos parlamento narė, kaip jūs pasinaudosite savo patirtimi, užtikrindama, kad ES užsienio reikalų ministrai labiau vieningai dirbtų, siekdami įtvirtinti ES vaidmenį pasaulyje. Norėčiau paklausti jūsų, kokį vieną dalyką jūs darysite kitaip negu baronienė Ashton? Ar jūs ketinate būti griežta ir agresyvi savo darbe, ar ketinate elgtis švelniai? Ir ypač norėčiau paklausti, kokią taktiką tą prasme naudotumėt Rusijos atžvilgiu. Man patinka užsienio reikalų komitetas ir dėl to mm, pasižadėjau dažnai atvykti į jūsų komitetą, ko gero tai viena iš šviesiųjų mano darbo pusių. Atsakydama į antrąjį klausimą, pasakysiu, kad daug dažniau planuoju dalyvauti. E, tikiuosi, kad užsimeks specialiai ypatinga e, mūsų partnerystė su Europos parlamentu. Ir tai ne tik mano pareiga, bet mano ir malonumas. Ir aš planuoju čia atvykti ir į formalius, ir į neformalius posėdžius ir manau, mes e, puikiausiai dirbsime. Antras klausimas atsakytas tuo būdu. Kalbant apie užsienio reikalų ministrų tarybas. Tiek daug laiko praleidžiama formuluotėms, rengiant ministrų tarybos išvadas. Aš suprantu, kad tos išvados yra svarbios, bet reiktų geriau panaudoti užsienio reikalų ministrų tarybų e, darbo laiką turėtume labiau strategiškai mąstyti. Turime puikų tinklą, kuriuo galime naudotis. Turime puikų politinį potencialą. Mums galbūt reiktų taip planuoti savo darbą, kad ne tik reaguotume į tai, kas vyksta, bet planuotume ir galimus ateities veiksmus. Dabar kalbant apie meškas, ir, ir Rusija, galbūt aš neturiu tiek daug patirties su meškomis, bet manau, kad veiksmai turėtų derinti ir tam tikrą agresyvumą, ir e, tam tikrą diplomatiškumą. Bet aišku, viskas priklauso po to ir nuo meškos reakcijos. E, dėkui gerbiama paskirtoji komisarė už jūsų atsakymus. Užsienio reikalų ministrai, ar galima juos paspausti, kad jie labiau strategiškai galvotų, ar, ar jūs sugebėsite priversti juos labiau strategiškai mąstyti? Atsakymas, mes turime ne prieš pastatyti nacionalinių interesų europiniams interesams, mūsų interesai yra bendri europiniai. Čia kalbame ne tik apie vertybės, bet ir apie bendrus interesus. Ir jei kartu mes rasime, kur galime dirbti kartu, nes mums yra svarbu dirbti kartu, nes tas bendras darbas duos mums norimus rezultatus, tai tada galbūt bus lengviau to pasiekti. Sutinku, kad galbūt ne visose srityse tas pavyks, bet daug ką galime pasiekti dirbdami kartu ir mūsų nacionaliniai interesai tai pirmiausia yra europiniai interesai ir darbas kartu. Uh, uh, gerbiama paskirtoji komisarė, jūs minėjote ISIS ir Putiną kaip vienas iš pagrindinių grėsmių Europos E, grėsmė e, Europos saugumui. Kaip jūs ruošiatės bendrauti su Saudo Arabijos šalims, šalimis šią prasme? Kaip užtikrinsite, kad Turkijams įsveiksmų, kad džihadistai paliktų jos teritoriją? Į ISIS matome, kad ES reaguoja vieningai į Rusijos veiksmus. Deja, nereaguojame vieningai Rusijos norimas koridorius iki Krymo. Kaip jūs planuojate toliau veikti, galbūt uždrausti, nebeleisti Rusijai toliau naudotis e, Swifto sistema. Ką ketinate daryti? Dėkui už klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad sukūrėme plačią koaliciją, plačią partnerystę kovoti su ISIS. Ir tas darbas prasidėjo Briuselyje. Aš buvau viena iš užsienio reikalų ministrų, kuri parašė laišką baronienė Ešton kartu su kitais ministrais 15 rūpiučio, kad ES kartu reaguotų į ISIS grėsmę. Ir tas mūsų laiškas ir mūsų pastangos davė gerų rezultatų, neužmirškime ir jungtinių tautų generalinės asamblėjos veiksmų. Tai, kad čia kalbame ne tik apie karinį, bet ir finansinį, kultūrinį, religinį aspektą, humanitarinį aspektą – Visa tai yra mūsų strategijos dalis, pagrindinės šalis, kurios e, dalyvauja tose oro smūgiuose, yra arabų šalis. Ir tai, kad Emiratai pačiomis pirmomis oro smūgių dienomis buvo tarp pirmų, kurie atakavo ISIS taikinius, pasiuntė labai stiprų signalą. Ši krizė yra labai rimta, bet tai yra ir galimybė įvairių regionų atstovams dirbti kartu. Tas pats tiktų ir Turkijai. Neturiu laiko, kad galėčiau čia išsamei komentuoti, bet tai, kas vyksta Turkijoje per pastaruosius mėnesius, yra neįtikėtina, neįtikėtini tie pabėgėlių srautai, kuriuos Turkija priima. Ir mes čia turėtume stengtis skatinti dialogą tarp to regiono, regioninių įvairių dalyvių. Rusijai ko gero laiko nebeliko. Herzlichen Dank. Supplementary, but only 20 second answer then. Labai ačiū, papildomas klausimas, tik 20 sekundžių atsakymai. Pone, e, mano frakcija labai e, abejoja dėl išorės veiksmų tarnybos steigimo, bet dabar mes pripažįstam, kad ta tarnyba įkurta ir paronienė Ašton nusipelno už tai, kad jis stebėjo, kaip ta tarnyba kuriama. Ženevos dėrybos užkirto kelią brandolinio ginklo įsigymui Irane ir e, sutvarkė dėrybas dėl Kosovo Ir kaip jūs užtikrinsite, kad iš ES biudžeto teikiamos priemonės užtikrintų neutralumą ir kad e, parama e, nedubliuotų nacionalinių pastangų, kurias deda valstybės narė? Atsakyti turiu per 20 sekundžių, todėl atsakysiu e, likusi klausimą. Jeigu Rusija bandys E, sukurti koridorių. Manau, kad mes pirmiausia turėsime sukurti, su, išlikti vieningi. Tiesa ta, kad valstybėms narėms skirtingai skauda dėl tos krizės ir mes turėtume išlikti vieningi. Ir valstybių narių tarpe, ir su kitais pasaulio partneriais. Tai yra e, didžiausia ES pridėtinė vertė - vienybė. Manau, kad mes turime užkirsti kelią, kad tokie koridoriai neatsirastų, o negalvoti apie tai, kaip reaguosime. Labai ačiū, ponė, e, vis paskirtoji ypatingoje galiotinė. Atsakymuose į klausimyną jūs kalbate apie būtinybę turėti vieningą tikslą ir vieningai veikti. Taip pat apie poreikį sustiprinti ES nuoseklų požiūrį išornius konfliktus, krizę ir suteikti galimybę ES tapti tikra pasaulinė veikėja. Visą tai skamba labai gerai. Bet matome, kad iš tiesų ES vargsta e, bandydama įveikti daugiau negu vieną krizę tuo pat metu. Ir ne tik mes vargstame, bet ir e, dauguma kitų pasaulio didžiųjų veikėjų. Visiems iškyla panašus sunkumai. Mano klausimas būtų toks. Kaip Jūs ketinate pagerinti ir geriau koordinuoti uh, analizės ir reagavimo galimybės, kurias turi Europos komisija, išorės veiksmų tarnyba, e, taryba ir pirmininkaujanti šalis. Ar iš tiesų galime sustiprinti ES reagavimo potencialą? E, ne tik kaip greitą reagavimą, bet ir e, turime ieškoti prevencijos priemonių. Thank you. Uh... Ačiū. Kaip jau sakiau savo įžanginės kalbos pradžioje, uh, Manau, kad priemonių turime. Ir turime politinį potencialą. Mes e, pirmiausia turime užtikrinti politinę valią, kartais mes vėluojame, nes labai daug laiko praleidžiame diskutuodami, kartais vėluojame, nes labai daug laiko skiriame tam, kad nuspręstume, mūsų sprendimų primimo procesai yra labai sudėtingi. E, iš dalies to yra neįmanoma pakeisti arba labai sunku pakeisti, tačiau daugą vis tik galima pakeisti kaip e, angliškas žodis streamline yra vartojama šiuo atveju, jis labai tiktų viską e, pagreitinti. Tai yra savaime suprantama, kartais mes turim per daug priemonių, per daug įrankių, turim viską racionalizuoti ir suderinti ir reaguodami į krizės e, galime racionaliau panaudoti skirtingas priemonės, jas suderindami turime kalbėti apie skirtingų mūsų turimų priemonių integravimą, suderinimą. Pagalvokime apie humanitarnę pagalbą, apie e, vystomąją pagalbą ir bendradarbiavimą. Pagalvokite apie tas rytis, kurios iš esmės neturi nieko bendro su krize, bet jos gali pasitarnauti užkertant kelią krizėms. E, pagalvokime apie paramą demokratijai arba net ir prekybos plėtojimą. Todėl ir sakau, kad mums reikia geresnio koordinavimo tarp komisijos narių, kad suprastume, jog visa mūsų politika, visos politinės priemonės yra suderintos ir mes kartu galime sukurti vieningą politiką. Galbūt tai skamba gana uh, utopiška, tačiau vis tik reikėtų pagalvoti, kaip pasinaudoti vieną gerą priemonę, kaip nebūti susiskaldžiusiems. Mes neretai peržengiam patys savo ribas. Pirmiausia, mes turim suprasti, kokia yra mūsų vizija, o paskui vertinti, kokias turime priemonės ir kaip jas galime panaudoti ir išplėtoti. Ja, guten Abend. Pane Lezink, ačiū. Labas vakaras, ponia Mogerinė, aš norėčiau kalbėti vokiečių kalbą. Jūs pati esate minėjusi, kad e, jūs e, jau anksčiau esate e, sakiusi, kad Rusija nebėra ES strateginė partnerė. Daugelis tuo labai džiaugiasi. Mano frakcijai ir man dėl to iškilo kai kurių praktinių klausimų. Rusija vis dėlto tarptautinių lygmenių yra labai svarbi partnerė nusiginklavimo, o taip pat ir brandolinio nusiginklavimo uh, E, srityje. Kaip reikėtų įtraukti Rusiją į visą šią, šį procesą? Taip pat, e, koks vaidmuo e, teks Rusijai reformuojant jungtinių tautų saugumo tarnybą, norint ją paversti demokratiškesnę struktūrą? Kaip reikėtų sukurti tarptautinę taikos siekiančią saugumo struktūrą? Kaip į tą struktūrą būtų galima įtraukti ir Rusiją? mes e, ne tik, NATO ne tik turėtų siekti išvengti konfliktų su Rusija, reikėtų ieškoti ir kažkokios struktūros, kur galėtų Rusija taip pat dalyvauti. Rusija taip pat reikėtų įtraukti kažkokią struktūrą. Dėkoju. Nusikinklavimas ir ginklų neplatinimas man yra tikrai labai svarbus dalykai. Aš šiuo klausimu dirbau kaip parlamento narė Aš e, dirbau e, Italijos parlamente, kai buvo ratifikuotas susitarimas ATT e ir aš noriu pasakyti, kad ketinu daug dirbti ir toliau šioje srityje. Tokios srityje kaip ginklų kontrolė, nusiginklavimas, ginklų neplatinimas. Tai yra trys labai tarpusavėje susijusios uh, sritis. Kita ATT konferencija vyks pavasarį New York'e. Aš manau, kad mes politinė prasme turime į tai daug e, investuoti. Tai yra susijęs su mūsų saugumu, ne su ideologija. Jeigu mes e, pasieksime nusiginklavimo srityje, tai tikrai pasaulis taps geresnė vieta. Dėl Rusijos. Na, dabar pasaulyje e, brandulinė situacija yra prastesnė. Aš manau, kad visą procesą reikėtų įtraukti ir Rusiją. E, prezidentas Obama šio klausimu pasisakė Generalinė asamblėje prieš porą savaičių. Na ir iš tikrųjų, tai yra vienas iš labai svarbių klausimų, kur reikėtų, į kurio sprendimą reikėtų traukti ir Rusiją. Dėl e, jungtinių tautų saugumo uh, tarybos. Kaip žinia, ES neturi bendros pozicijos. Aš būčiau labai laiminga, jeigu ES tokią poziciją turėtų. Aš būčiau laiminga, klaus, jeigu galėčiau šiuo klausimu dirbti. Mūsų piliečiai kai kada mūsų irgi klausia, ar mes neturėtumėm judėti prieki ir spręsdami šį klausimą. Nepateiksiu papildomo klausimo, nes jau viršytas kalbėjimo laikas. Toliau pane Lochbiller. Ačiū. Pone Magerini, iš Irako, Sirijos, Gazos ir Palestinos pabėgo daug žmonių. Tūkstančiai pabėgėlių žuvo, bandydami patekti į Europą. Europos Sąjunga ketina sugriežtinti pasienio kontrolės priemonės kaiminėse pasienyje. Ką jūs e, ketinate daryti tam, kad nebūtų trukdoma pabėgti žmonėms iš Libijos ir ieškoti prieglopšio čia? Toliau kitas klausimas dėl kovos su terorizmu. E, vis dažniau tai yra siema ir su karinė intervencija. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją e, šiuo klausimu. Ten taip pat kalbama ir apie žmogaus teisų gynimą. Ką jūs darysite? Ką jūs darysite e, tokia srityje kaip nepilotuojamų lėktuvų naudojimas? Dėkoju. Thank you. On uh, uh, asylum seekers and migrants. Uh, Dėkoju dėl e, migrantų ir prieglopšio prašytojų. Aš jau anksčiau minėjau, kad spalio trečią dieną buvau nuvykusi į Lampedūzą, nes buvo prabėgę vieneri metai nuo ten įvykusios e, tragedijos. Mums tenka moralinė pareiga ginti žmogaus gyvybę. Mes jau esame europiečiai, tai yra mūsų vertybė. Ir iš tikrųjų tą galima padaryti keliais būdais. Yra veiksmingesnių būdų nei laukti, kol jie patys perplauks jūras, kad pas mus atvyktų. Mes turime bendradarbiauti su kilmės šalimis. Turime parengti ilgalaikę strategiją tam, kad užkirstumėm kelią kriziai arba diktatūrai. Mes turime bendradarbiauti ir su tranzitinėmis šalimis, nes mes galime apsaugoti žmonės ir įvairiose tranzitinėse šalise. Čia mums reikėtų e, jungtinių tautų pagalbos. Manau, kad irgi būtų veiksminga priemonė. Na ir taip pat mes turime spręsti problemas e, kilmės šalise. Čia galėčiau paminėti Libiją. Akivaizdu, kad mes negalėsime problemos išspręsti, jeigu nebus stabilumo šalyje dėl dronų arba tų nepilotuojamų lėktuvų. Aš e, kuo puikiausiai žinau, kad Europos parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją. Kaip ir visi kiti instrumentai ar priemonės, e, bus veiksminga tik tada, kai jinai bus naudojama gyvendinama politika gali pakeisti situaciją, ne vien tik tais kažkoks rašytinis tekstas. Ar būtų papildomas klausimas? Taip. Daugelie karų ir krizių vykdomi karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmonijai taip atsitinko ir mūsų kaimininėse regionuose. Nusikalteliai turėtų būti patraukti baudžiamojant atsakomybėn. Ką jūs galėtumėte padaryti, kad vykdę karo nusikaltimus asmenys būtų patraukti baudžiamojant atsakomybėn? Ačiū. Uh, the, uh, Ačiū. Aš norėčiau priminti, koks vaidmuo Europos Sąjungai uh, E, tekdavo lik iš šiol. Mes turime ir toliau naudoti e, baudžiamai tribunolą karo nusikaltimams tirti. Aš manau, kad tai turėtų būti padaryta ir šiuo atveju. Kastalų. Thank you. Signor Alto Representant. Ačiū. E, kovo 23 dieną po to, kai buvo įvykdyta Krymo okupacija, jūs savo blogę nurodėte, kad už tai yra atsakinga Europos Sąjunga. E, jūs taip pat nurodote, kad ir Ukrainos atveju mes pavėlavome spręsti krizę, išskyrus na, tik tais asociacijos susitarimą. Jeigu mes būtumėm ėmėsi veiksmų anksčiau, galbūt kai kas būtų susiklostę kitaip. Jūs per pastaruosius mėnesius nekartą sakėte, kad Rusija jau nebėra ES strateginė partnerė. Ar su jumis sutiktų ūkininkai, kurie dabar prarado labai daug pajamų? Pavyzdžiui, Italijos ūkininkai prarado bent 100 milijonų eurų. Kaip Jūs manote, ar yra vilčių, kad Rusija vėl galės tapti mūsų e, partnerę? Kaip Jūs manote, ką turėtų Rusija padaryti, kad ji vėl taptų mūsų strateginę partnerę? Labai ačiū. Jeigu aš teisingai supratau, jūs kalbėjote apie vieną mano interviu kovo mėnesį, bet dabar daug kas pasikeitė. Rusija turėjo daug e, progų ieškoti politinio arba diplomatinio sprendimo. Įvyko nemažai susitikimų įvairiais formatais. Aš tikiuosi, kad e, paskutinis susitarimas, tai yra Minsko protokolas, bus įgyvendintas kad jis bus pilnai įgyvendintas ir bus e, įgyvendintos visos to susitarimo dalis. Tikiuosi, kad e, Rusijos e, kariai bus išvesti iš Ukrainos teritorijos ir bus gerbiamas sienų vientisumas. Jūs taip pat minėjote ir dialogą su Rusija. Mes e, turėtumėm siekti Ukrainai e, palankaus sustarimo. Galbūt e, veiksmų reikėjo imtis anksčiau. Ko gero daugelis tam gali pritarti. Nemanau, kad kas nors dėl to galėtų ginčytis. Reikėjo anksčiau apie visą tai kalbėti, gal tai būtų ir padėję, gal ir nebūtų padėję. Bet bet kokia atveju dabar apie tai kalbėti yra tikrai naudinga. Yes, thanks. Volevo chiederle, il ritorno all'Italia. Dar noriu šio to pasiteirauti dėl Ukrainos teritorinio vientisumo. Kaip Jūs manote, ar tai yra pagrindinė sąlyga, kurios turi paisyti Ukraina, jeigu nori, kad jai būtų uh, atšauktos sankcijos, ar ji turėtų atsisakyti Krymo kontrolės. Ir dar dėl kovo 23 dienos interviu. Ką jūs padarysite, kad nesitiktų vėl taip, kad ES valstybės narės per vėlai pasiektų sustarimą dėl bendrų veiksmų? Na, teritorinio vientisumo principą visą laiką reikia paisyti. Tai yra e, vienas iš išeities taškų mūsų visi veiksmai susiję su Ukraina tiek dabar, tiek praeitie, tiek ir ateityje e, turėtų būti e, pagristi Ukrainos sprendimu. Ukraina turėtų prisijimti atsakomybę, ypač prezidento Porošenko. Svarbu, kad Ukraina pati prisimtų vadinamąjį ownership. Manau, kad jau nebėra laiko atsakyti kitą jūsų klausimą. Gentile komisarijos designato, lei è... Ponas Borgezijo, gerbiamoji paskirtoji kandidatė, komisarė. Jūs sakėte, kad turėtų būti koordinuojama ES saugumo politika. Ir čia aš noriu išsakyti porą pastabų. kovos su, antitor, ant, su terorizmu e, vyriausias e, įgaliotinis aiškiai pasakė, kad tie e, kovotojai, kurie buvo išvykę į ISIS, po kažkiek laiko gali būti pasiruošę sugrįžti atgal į Europą. Ir tai yra didžiulė problema, su kuria susidurs Europa. To baiminas ES valstybių narių policija, ypač turint omeny tai, kad neegzistuoja europinis e, duomenų e, apie šios asmenys registras. Reikėtų e, kaupti duomenis apie tokius kovotojus, kurie išvykė iš Europos Sąjungos. Ką jūs apie tai manote? Ir dar norėčiau priminti, kas vyksta Italijos pakrantėse. Atvyksta e, daug e, e, migrantų, kurie išsilaipinę, užsilaipinę Italijoje ir yra nemažai tokių migrantų, kurių niekas net ir nekontroliuoja. Ačiū. Aš Suprantu, kad kai kurios sprendimus turės primti Europos parlamentas. Aš vis dar nesu pradėjusi eiti komisarės pareigų dėl e, kovotojų, kurie išvyko iš ES. Aš manau, kad čia labai svarbu vykdyti prevenciją. Mes e, turime galvoti e, apie tai, kaip jiems sutrukdyti sugrįžti į ES. Tai yra globali problema. Mes neturėtumėm apsiriboti kažkokiamis tai fiksuotomis konkrečiomis kategorijomis. Galbūt reikėtų siekti, kad užsienio reikalų ministerijos bendradarbiautų su vidaus reikalų bei teisingumo ministerijomis e, spręsdamos šią problemą. Aišku, e, reikėtų imtis veiksmų europinių lygmenių. E, Dėkoju. Dar labai trumpai papildomas klausimas. Now, Mr. Mrs. Fortiga. Thank you, Chair. Uh, Madam. Pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisijos narė, kalbant apie saugumą mūsų kaimininėse, ES kaimininėse valstybėse čia irgi reikia laiku reaguoti į galimas grėsmės. Kaip jūs reaguosite? Turiu galvoje ES politiką pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką ir kaip jūs reaguosite, turiu galvoje, institucinės galimybės ir institucinę sąrangą. Dėkui. Turime daug priemonių ir nemažą potencialą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir nebūtinai viską esame išnaudoję, bet anksčiau ir tokių krizių taip pat ir mūsų kaiminėse valstybėse nėra buvę. Taigi mes turime įtraukti visas suinteresuotas šalis į šį darbą turime vystyti savo saugumo ir gynybos politiką. Tai bus vienas iš prioritetų, tai nebus pagrindinis prioritetas, nes turime kitų pagrindinių prioritetų, bet tai bus tarp pagrindinių prioritetų. Turime bendradarbiauti gynybos srityje, turime pasinaudoti Europos gynybos agentūrą, planuojame šį klausimą lapkritį su gynybos ministrais aptarti. Mm, pirmasis užsienio reikalų ministrų posėdis būtent bus skirtas ir gynybos ministrų diskusijoms šiuo klausimu ir ne tik dėl e, biudžetinių, bet ir dėl strateginių priežasčių turime kartu dirbti gynybos srityje. Pone Fotiga, kaip Jūs Čia matote NATO vaidmenį ir per jį e, JAV vaidmenį stiprinant mūsų bendrą visų saugumą. Kaip jau sakiau, mes e, buvom kolegos NATO parlamentinėje asamblėjoje. Bendradarbiavimas saugumo srityje su NATO yra strateginės svarbos. Jau esu neformaliai suplanavus bet jūs turite nuspręsti. Aš esu suplanavus per pirmą savo darbo savaitę su NATO generaliniu sekretoriumi Stoltenbergu susitikti. Aišku, kad mūsų ir NATO pajėgumai, gynybos biudžetai yra skirtingi, galbūt kartais skiriasi ir mūsų požiūriai, bet labai svarbu mum dirbti kartu. Kai minime tą visatimantį požiūrį, comprehensive approach. Turime jį taikyti ne tik savo, bet ir mūsų partneriams, turiu galvoje ir NATO. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie vystimosi politiką, humanitarinę pagalbą. Jūs minėjote, kad jūsų darbas komisijoje bus mm, koordinavimas, kaip jūs užtikrinsite, kad mm, pirmiausia bus orientuojamasi į poreikius, atsižvelgiant, tinkamai atsižvelgiant ir į žmogaus teisių situaciją. E, čia yra tūkstantmečio e, vystimosi tikslai. Kaip Kaip ketinate šioje srityje veikti? Į šį klausimą, ko gero, galėsiu atsakyti tik po keletos mėnesių pradėjus dirbti. Aš ką matau pozityvaus? Visi paskirtieji komisijos nariai tą laiko ne tiek savo pareiga, bet supranta, kokia neatidėliotina yra situacija, kiek su kiek problemų, netidėliotinų problemų mes susidurėme. Arba mes iškart veikiame, arba tada sužlunga mūsų įvairios politikos rytis. Tai ir yra mūsų turimų priemonių paradoksas. Tur, pagalvokime apie ebolą. Turime lėšas, žinome, ko reikia, yra įvairūs veikėjai, kurie kiekvienas veikia savo srityje, reikia sukoordinuoti jų darbą, kad būtų padaryta tai, kas reikia, kur reikia, kaip reikia. Ir kartais reikia tik to centro, kad viskas, kas privaloma, būtų padaryta. Jūs minėjote ebola virusą. Ir tai aišku labiausia palėtė Afriką. Kaip jūs galvojate, kaip vystis ES ir Afrikos šalių santykiai, nes minėjote ebolą, mm. kaip pakomentuotumėt šį klausimą? Aš norėčiau, kad mes Afriką laikytume ne tik viena iš mūsų problemų. Afrika turi didelį potencialą tiek demokratijos, tiek gyventojų, tiek energetikos, tiek ekonomikos, tiek aplinkos, tiek žmogiško vystimosi prasme. Afrika yra mums partnerė, ne tik mūsų e, lėšų gavėja. Taigi mes turime dirbti su Afrika, o ne daugiau dirbti Afrikoje. Bent Lange. Bent Lange, prašom. Ačiū pirmininkė. Pone Mogerinį. Eidama naujasias pareigas, jūs būsite atsakinga ir už e, nuseklų, nuseklų veiksmų derinimus su kitomis rytimis, pavyzdžiui, prekybą. Ir čia aš noriu jūsų pasiteirauti, kaip jūs ketinate užtikrinti nuoseklumą, ypač pagal ES veikimo starties 21 straipsnių, kur kalbama apie priekybą. Antras klausimas, ar jūs esate pasirengusi atsisakyti priekybinių preferencijų, jeigu bus sistematiškai pažydinėjamos žmogaus teisės, darbuotojų teisės arba aplinkos apsaugos standartai? Na ir trečia, Kaip jūs užtikrinsite, kad ES išorės veiksmų tarnyba daugiau prisidės, atidžiau stebės, kaip e, bus įgyventinami įvairūs e, priekybiniai susitarimai? Yes, thank you. Uh, this is one of the areas. Tai yra viena iš sričių, kurioje turėsim glaudžiau bendradarbiauti ne tik su paskirtaja komisijos narė Cecilija Malmström, bet ir su E, senaisiais komisijos nariais. Seniai, prieky, senusios priekybos sutartys, ypač tos, kurios turi strateginės reikšmės mums, e, yra susijusios ne tik su priekyba, ne tik su užsienio politika, bet ir su daugeliu kitų dosijai. Todėl komisijos kolegijoje mes turėsime pasidalinti atsakomybę už sprendimus e, klausimais, kuriuos jūs paminėjote. Akivaizdžiai čia išiškė žmogaus teisų matmuo. Man Būtų labai aišku, kad reikia skirti žmogaus teisės, darbuotojų teisės, ypač darbuotojų dirbančių su jungtinių tautų agentūroms, e, iškelti į mūsų dėmesio centrą. Komisijos koordinuotame darbe tai turėtų būti atspindėta dėl EIVT e veiklos to klausimo. Kaip jau sakiau, prireiks savaičių, na gal šimto dienos, kad galėtume iš vidaus, kad aš pati galėčiau iš vidaus įvertinti e, struktūros veiklą, kas e, galėtų būti pakeista, kas galėtų būti peržiūrėta greitai ar e, tolimesnėje ateityje. Manau, kad galėčiau duoti konkrečių atsakymų jau dabar, bet labai atvirai pasakysiu, kai kuriais atvejais, ypač kai kalbame apie EIVT veiklą, E, mano pasisakymas atspindėtų mano kaip ministrės patirtį arba e, informaciją, kurią aš gavau perskaičiusi briefingą. Jis yra labai geras, bet jo nepakanka. Papildomas klausimas? Ne. No. Ne, ačiū. Tada perinam prie įprastinių klausimų. Po vieną minutę. Dvi minutės atsakymui. Pirmiausia, Arnų Danžan. Gerbiama paskirtoji įgaliotinė. E, sveikiname jūs gynybos politikos rytyje. Per pastaruosius penkerius metus e, tos politikos kaip ir nebuvo, bent jau ji e, neegzistavo tarp prioritetų. Ir E, ji nukentėjo dėl strateginių skaudulių, dėl biudžet, nacionalinių biudžetų apkarpimo ir žinote, kad visų pirma gynybos rytis liko nacionalinių valstybių e, kompetencijai, bet vis tik tai e, orientacija, gairės duoti yra svarbu. Kartais mes galvojame lengvai ideologiškai, kad ES turėtų pereiti prie civilinių operacijų, o visos karinės operacijos, kariniai veiksmai turėtų likti kitoms struktūroms, tokiams kaip NATO ar panašiai. Ir galų gale ES turėtų būti tokia tarsi supra nevyriausybinė organizacija, neturinti jokių karinių funkcijų šiuo klausimu. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad taip, ES E, kad ir paskutinėje sutartyje e, numatyta, e, gynybos rytyje turi atlikti tam tikrą vaidmenį. Kol kas ji jo netliko, aš manau, kad jūs labai gerai viską apibūdinote. Ir per pastarų, pastarąją vadovų tarybą gavome labai aiškių signalų, kad kažką reikia daryti. Ir aš savo konkrečiame darbe turėsiu uh, priimti aiškių sprendimų. E, Birželio mėnesį ir kitose vadovų sustikimuose reikės siekti labai konkrečių sprendimų gynybos rytyje. Aš manau, kad mes visi turėtume aiškiau apibriežti gynybos operacijas ir kitas Europos komisijos veiklos rytis susijusias su civilinė ar karinė veikla. Aš manau, kad mes jau dabar ES turime pakankamai karinių misijų. Kiek aš žinau, mūsų turimos karinės misijos veikia labai gerai E, ir jų turbūt nereikės sustabdyti, viskas priklausys nuo, aišku, politinės valios, žinoma, jūs už tai žinot geriau negu aš. E, ir žinote, kaip yra su valstybėmis narėmis. Tačiau aš manau, kad reikės e, tuo klausimu gerokai padirbėti. Aš Europos gynybos agentūros vadovės vaidmenį atliksiu, todėl aš aplankysiu misijas ir labai daug ir aktyviai bendradarbiausiu su gynybos ministrais. Labai svarbu yra palaikyti ryšį su visais partneriais, įskaitant NATO visų pirma. Tačiau e, mes pagal Lisabono sutartį turime e, potencialą, kuris nebūtinai yra išnaudojamas. Ir aš norėčiau, kad per artimiausius penkerius metus man atsirastų galimybė įvertinti, e, man atsirastų galimybė išplėsti tą politiką. EPP vardus ar Švolski? Signora Mogherini, Is, intend... Pone Margerini, mano klausimas būtų toks. Kaip Jūs ketinate sustabdyti Rusijos invasiją Ukrainoje, jeigu nedidinsime sankcijų Rusijai ir jeigu ir nebebus parduodami ginklai Ukrainai? O gal Jūs pasisakot už abu dalykus, nes matom, kad diplomatinės priemonės nepasiteisina. Mes nenorim karinės konfrontacijos. Ugnies nutraukimas neveikia, agresija, toliau te, agresija toliau tęsiasi, e, susitarimai e, su Minsko. Minsko, Minske pasiekti e, nėra gyvendinami, tai yra žiūrima su pašaipa. Kaip jūs galvojate reaguoti blogiausių atveju, jeigu problemos nebus įspręstos? Strateginė išmintis e, mums lieptų pasirenkti blogiausių atvejui. Ir kitas dalykas, kaip jūs uh, gydysite savo Achilo kulną, kuri uh, rytų politika buvo įvardinta kaip jūsų Achilo kulnas? Aš manau, kad kariškiai turi labai gerą posakį. Uh, ruoškitės blogiausiam, bet e, siekite geriausio atvejo. Ar tik Italijoje mes taip sakom, ar kitur nežinau. Bet mes taip darysime. Mes diena iš dienos Turime dirbti su Ukrainos administracija, su pirmin, prezidentu Porošenko ir bandyti priversti jį patį per dialogą ir diplomatiją pasiekti kažkokių rezultatų. Ukrainos, naujojo Ukrainos parlamento porinkimų, kurie vyks po poro savaičių pastangos bus reikalingiausios ir būtent toks bus mūsų vaidmuo. Pasirengti blogiausiam atveju, žinoma, taip gali atsitikti, tačiau tą turime daryti skirtingais lygmenimis. Aš nemanau, kad taip atsitiks karinėje pusėje. Netgi ir Velsėje vykusiame NATO vadovų susitikime aiškiai buvo pasakyta, Ukrainos krizės karinės priemonėmis neišspręsime. Pradėkim nuo pačių ukrainiečių, mes turime išklausyti to, ką jie sako, nes jie yra atsakingi už savo valstybę, jie turėtų jaustis atsakingi už savo šalį ir bent jau mes turėtume suteikti jiems galimybę jaustis atsakingiams už savo šalį ir išvesti ją iš krizės. Bet taip, mes turime pasirenkti blogiausiam, pirmiausia, energetiniu požiūriu, galbūt netgi turim galvoti dar labiau didinti sankcijas, kaip kad E, jau padarėme. Jeigu kažkas pagerės, sankcijas galėsim sušvelninti, tai yra mūsų taikomos priemonės lankstumo priemonė, lankstumas. Bet mes turime vis labiau remti Ukrainos lyderių politinės pastangas. E, tai yra labai sunku, kartais atrodo net neįmanoma, bet jeigu mes nebusime ukrainiečių pusėje, mes, jeigu nepadėsime jiems pasiekti to, ko jie siekia dabartinėmis sudėtingomis sąlygomis, e, kai vyksta rinkimų kampanija, kai laukia turbūt katastrofiška žiema. Rinkimai vyks karo teritorijoje. Jeigu mes nebūsim jų pusėje, tai kas bus? O jie sako, kad reikia ieškoti politinio sprendimo. Das Wort hat Maria Gabriel. Marija Gabriel. Gerbiama paskirtoji komisarė. Arabų pavasaris baigėsi ne visai pavasariškai. Mūsų kaiminystės politika turėtų būti diferencijuota, pritaikyta kiekvienai šaliai atskirai, bet čia neturėtume užmiršti regioninės ir ilgalaikės dimensijos. Kai kuriuose valstybėse situacija gerėja, kai kuriuose uh, darosi dar nestabilesnė. Ar jūs pasiūlysite e, šio regiono stabilizacijos planą ir ar imsitės kokiu nors iniciatyvų viduržemio jūros regiono šalise? Afrika ir religinė radikalizacija. Kokių turėtumėt pasiūlymų? bendrai su Afrikos partneriais kovoti su tuo religiniu radikalizmu, kuris stiprėja Afrikos kontinente ir su kuriuo negalime nesiskaityti. Dėkui. Manau, kad pirmiausia, tai reikia paremti tas regiono šalis, kuriuom sekasi. Ne visom e, sekasi, ne visas lydi sėkmė. Tarp tokių sėkmingų minėčiau Maroką, Tunisą Ir čia turėtume pasinaudoti ne tik Viduržėmio jūros šalių sąjungą, tai naudingas mums instrumentas, bet ir kitais formatais, pavyzdžiui, 5 plus 5, e, kuris sėkmingai veikia pastarosius mėnesius sprendžiant Libijos krizę. Tuo būdu už vieno stalo susėstų kaimininės E, šalis viduržėme jūroje, Afrikos šalis ir Arabų šalis. Viduržėme jūros regiono šalis jose yra labai skirtingos e, krizės ir čia vieno kurpaliaus visom šalim nepritaikysi, žiūrint į artimuosius rytus, e, ten yra kitos veikiančios jėgos, o kalbant apie Libiją arba Maroką arba Tunisą, tai čia reikia žiūrėti, kas vyksta tų šalių pietuose, į pietus nuo jų. Europos Sąjunga turi įsisamoninti, kad ir tos šalis turi įsisamoninti, kad ES yra ir viduržėmio jūros viena pagrindinių veikėjų ir, ir artimųjų rytų. E, Pone Kalnėte, dėkui, gerbiama paskirtoji komisarė, turiu du klausimus. Europiečiai dabar tik 18 procentų išleidžia kariniams tikslams. Seniau tam skirdavome 30 procentų. Dėl to mes esame e, galimi žaliųjų žmogeliukų hybridinio karo ir kitokių grėsmių taikinys. Ką jūs ketinate daryti ES užsienio politikos rytyje, kovojant su tomis grėsmėmis? taip pat kaip stengsitės, kad rytų partnerystės šalis vystytųsi demokratijos linksme, e, linkme, taptų teisinėmis valstybėmis, nes ten Rusija labai stengiasi stiprinti savo įtaką. Dėkui iš klausimus. Gynybos biudžetas vyksta mm, diskusijos visose valstybėse narėse dėl to, kiek lėšų turėtų būti skirta gynybai. Tos diskusijos vyksta mm, įvairiais formatais. Mes, kaip Europos Sąjunga, turime žiūrėti, kaip pasiekti kuo geriausių rezultatų su turimomis lėšomis. Ir dėl to aš ir minėjau, kad bendradarbiavimas gynybos srityje yra labai svarbus, taip vadinamas sutelkimas ir dalinimasis, pooling and sharing jei mes sutelksime savo galimybės, tai galėsime gauti efektyvesnius rezultatus ir čia turėsime bendradarbiauti su gynybos ministrais, Europos gynybos agentūra, kad galėtume tą sutelkimo ir dalymosi principą konkrečiai panaudoti. Rusijos įtaka e, yra įsitvirtinusi kai kuriuose mūsų rytų kaiminėse. Čia mums kyla mm, kultūrinio Europos identiteto problema. Rusai nori tom valstybėm parodyti, kad europinis kelias yra blogas. Dėl to aš manau, kad reikia remti tų šalių sieki orientuotis į europinės vertybės. Mes turime parodyti, kad europinis kelias yra geras. Čia Moldova galiu paminėti, Gruzija, Ukraina. Jei mes jiem suteiksime konkrečių apčiuopiamų rezultatų, tai leis juos įtikinti, kad europinis kelias yra geras. Čia tą galima pasiekti įvairiais būdais. Das Wort hat Lorenzo Cesar. Dėkoju toliau Lorenzo Cesar. Ačiū. Ministrė Mogherini, noriu e, išreikšti savo džiaugsmą, kad Italijos vyriausybė jūs išrinko savo atstovę e, komisijoje. Tikrai labai džiaugiuosi, kad e, buvote išrinkta būtent jūs. E, Jūs esate tikrai labai ambicinga, kompetitinga politikė ir esu tikras, kad dirbsite puikiai ES labai. Ir aš noriu pateikti klausimą. Ypač daug problemų dabar kelia neramumai musulmonų pasaulyje, yra persekiami krikščionis, daug problemų kyla e, Sirijoje, e, žmonės bėga iš savo namų, yra perpildytos e, ligoninės ir noriu pastirauti, kokiu veiksmu jūs ketinate imtis kaip ES paskirtoji galiotinė. Labai ačiū už jūsų paramą, už draugiškumą, ačiū ir už klausimą. Taip pat aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už visą nuveiktą darbą šioje srityje. Taip pat dėkoju ir už būsimą darbą. Kalbame apie labai e, svarbę užduotį nes jis susijusios su žmogaus teisų gynimu. Čia svarbus vaidmuo tenka ir Europos parlamentui. Tikiuosi, kad su Europos parlamentu tinkamai bendradarbiausime. Iš tikrųjų, religijos laisvė yra labai svarbus dalykas. Šiuo metu kai kuriuose pasaulio dalise krikščionėms kyla įvairių sunkumų. Aš manau, kad Teisė išpažinti religiją yra visuotinė laisvė ir visi žmonės ją turėtų turėti. Antra vertus, manau, kad e, dabar ypač aktualu dirbti artimuosiuose rytuose, taip pat ir kai kuriuose Afrikos e, šalise. Tai sakau kaip E, pasikurtoji galiotinė ir taip pat manau, kad e, svarbu, jog čia dirbtų ir jungtinės tautos, taigi siekčiau bendradarbiavimo tam, kad būtų galima spręsti šią problemą. Kadangi dar turiu šiek tiek laiko, tai dar šitą pridursiu. Noriu paminėti dar vieną svarbų dalyką. Jis yra susijęs su Iraku, kitomis pasaulio šalimis. Humanitarinė uh, pagalba turi pasiekti tas šalis. Šioje srityje taip pat e, daug dirbsime. Koordinuosiu savo veiksmus ir su kitu komisaru. Taip pat labai svarbu dirbti ir su e, įvairiomis kitomis šalimis. Reikėtų teikti konkrečią pagalbą šalims, kurios patiria sunkumų. Ačiū. Dėkoju. Ponas Čeze iš EPP e, frakcijos patikė paskutinį klausimą. Dabar suteiksiu žodį SND atstovai Antonio Panseri, prašom. Ačiū. E, pone Mogerinė. Pagrindinių žmogaus teisių hartijoje nurodoma, kad paskut... pagrindinis dėmesys yra skirtas skiriamas žmogui. Turi būti užtikrinta jo teisė gyventi. Turi būti ginamos jo teisės. Tai, kas dabar vyksta pasaulyje, ypač viduržėme jūros regione, rodo, kad e, nelabai paisoma e, pagrindinių žmogaus teisų hartijos. Apie tai kalbėjo ir ponas Junker. Jūs sakėte, kad reikia daugiau laiko struktūriniam atsakui suformuoti. Bet ką Jūs apie tai manote? Apie, ką manote apie strateginį planą? Koks vaidmo turėtų tekti Jums ir kaip turėtų būti koordinuojami veiksmai su kitais komisarais? Nes vis dėlto klausimas yra horizontalus. Laukiu Jūsų komentaro. Dėkoju. Aš manau, kad tai neužtruks daugiau kaip porą mėnesių, bet jau dabar galiu pakomentuoti kai kurios klausimus. Tikiuosi beje, kad ir ateityje e, su jumis dar galėsiu tai pasigilinti. Visų pirma, manau, kad e, per pastaruosius metus e, pas, e, specialusis pasiuntinys tikrai nuveikė daug ir aš to tikrai džiaugiuosi. Dėl žmogaus teisų. Tai nėra kažkoks tai papildomas šalutinis klausimas išorės reikalų politikoje. Ne, tai vis dėlto yra vienas iš esminių klausimų. Mes esame labai suinteresuoti žmogaus teisės ginti. Uh, Kartais reikia pasirinkti, ar siekti stabilumo, ar žmogaus teisų gynimo. Aš manau, kad ginant žmogaus teisės ilgalaikę perspektyvą galime e, sukurti stabilumą. Šioje srityje turėtų dirbti ne tik e, tie komisarai, kurie atsakingi už užsienio reikalus, bet ypač tie, kurie atsakingi už vidaus reikalus. E, svarbu, kad būtų ginamos migrantų teisės ir ES viduje mūsų vykdoma politika ES viduje turi atitikti e, standartus, kurių mes siekiame kitose trečiosiuose šalise. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti dėl žmogaus teisų gynimo. Reikia dirbti ne tik su institucijomis, reikia siekti struktūrizuoto dialogo su nevyriausybinėmis organizacijomis, su pilietinė visuomenė tiek ES, tiek ir trečiosiose šalise. Ypač reikėtų bendradarbiauti su tomis nevyriausybinės organizacijomis, kurios jau dabar dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Dar čia paminėčiau ir žodžio laisvę arba spaudos laisvę, e, moterų teisės. Tai yra itin e, aktualus klausimas visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad reikėtų siekti institucinio aljanso, inst, aljanso tarp institucijų ir pilietinės visuomenės ir reikėtų sistematiškai ginti žmogaus teisės tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų. Tik tuomet e, mūsų vykdoma išorės veiksmų politika bus patikima. Signora Mogherini, uh, many times the EU has Pone Mogherini, ES daug kartų buvo kritikuota už politinės valios stoką, ypač saugumo ir gynybos rytyje. Tiesą sakant, iš esmės tai yra susiję su skirtingais valstybių narių e, įsivaizdavimais ir abipusio jautrumo vieno kitos interesams stoka. Ar jūsų nuomonė Europos saugumo strategija, peržiūrėtas išvelgianti pastarojo meto pokyčius, e, gali sušvelninti šią problemą? Aš tikiuosi. Lengviausias rūt klausimas. Aš manau, kad e, tą jau e, temą šiek tiek paliečiu šiek tiek anksčiau. Būt klystume, jeigu manytume, kad vienų valstybių narių e, grėsmės neturės įtakos kitoms valstybėms narėms. Mes esame viena bendruomenė ir jeigu grėsmė yra jaučiama viename ar kitame regione, grės, ji turi būti jaučiama visur mano nuomonė. Todėl aš ir sakiau, kad reikia daugiau dėmesio skirti ir rytams, ir pietums. Ir reikia baigti taip paradoksiškai e, vertinti problemų atskirai, kaip vienų valstybių ir kitų problemų. Problemos neatsiranda atskirai tik tai rytuose ar pietuose, jos kyla kartu. Todėl aš ir noriu pirmiausia e, padėti tvirtą pamatą. Jeigu mes pradėsime mąstymą, mąstymo laikotarpį apie tą strategiją ir sukursime viziją dėl to, kaip reikia apsaugoti savus žmonės ir žmonės visame pasaulyje, nes ES tampa saugumo tikėję visam pasauliu vis labiau ir labiau. Tai manau, kad e, mes galėsim labai daug ką bendrai įvertinti, taip pat ir grėsmės. E gentile alto rappresentante. Gerbiamoji paskirtoji įgaliotinė. Jūs kaip Italė per ateinančius mėnesius susidursite e, su labai aktualia Italijai problema, tai yra dviejų e, Italijos e, jūrininkų sulaikymų Indijoje. Yra pažeidžiami tarptautiniai susitarimai. Indija juos pažeidžia. Jau e, buvo bandyta e, šią problemą spręsti dar 2014 metų pradžioje. Ir aš esu tikras, kad jūs taip pat bandysite problemą išspręsti. Kaip jūs manote, Ar ši problema su Indija turės e, pasek, e, platesnių pasiekmių ir koks vaidmo turėtų tekti ES sprendžiant šią problemą? Ačiū. Aš jau sakiau, kad liksiu Italijos ministre iki balsavimo Europos parlamente. Ir noriu pasakyti štai ką, kol esu ministrė, kiekvieną dieną skirsiu uh, sprendimo paieškai, tikrai norėčiau, kad šis klausimas būtų išspręstas. Kai, e, jeigu pasikeistų mano pareigos po atitinkamo e, Europos parlamento sprendimo, aš irgi stengsiuos tęsti šios problemos e, sprendimą. Europos parlamentas taip pat ponas Baroso, Šulc, ponas Brok taip pat buvo išreiškę susirūpinę dėl, e, dėl šios problemos. Ir čia noriu pasakyti štai, ką turėtumėm raginti Indijos institucijas paisyti tarptautinės teisės savo pačių e, interesų vardan. Tai svarbu e, ir pačiai Indijai ne vien tik tais Europos Sąjungai. Na ir dar viena pastaba. Aš tenksiuos palengvinti dialogą tarp Italijos kaip ES dalies ir Indijos sprendžiant šį klausimą. Kuo puikiausiai visi žinome, kad tai atitinka tai, ką pasakė e, ponas Baroso, e, ponas Šulc, ponė Ešton. Šu, šio e, klausimo e, sėkmingas išsprendimas, ko gero, paspartintų ir partnerystę susitarimo sudarimą tarp ES ir Indijos. Ponas Francisko Asis, ponė Morgerinį, labai ačiū. ES ir Latinų Amerika bendrai palaiko santykius. Aš noriu pateikti labai konkretų santykį. Kokiu politinių iniciatyvų jūs imsitės, kad prisidėtumėte prie uh, E, prie, prie išeities radimo iš tos aklavėtės, kuri dabar susidarė pasirašant asociacijos sutartį su Merkosiur valstybėmis. Jau nuo pat 90-mečio tas procesas tęsiasi. Tai yra labai svarbu ir komercinių, ir ekonominių požiūrių. Šiuo metu mes labai daug dėmesio skiriame TTIP sutarčiai, taip labai gerai yra dėrėti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, bet nereikia e, pamiršti, kokį svarbų maidmenį ekonominių, politinių, kultūrinių požiūrių atlieka Merkosiūr šalis. Antras mano klausimas būtų, kokie būtų jūsų prioritetai šiuo tikslu. Dankeschön, Herr Bilder. Nein. if you want, I there's can so, skip it. There's so I, much, I, I would take it as a political so sign to Latin America. Taip itališkai viską vertiname, kad aš nebesuprantu, kaip kas vyksta. Posso rispondere in italiano, tra, tra le lingue. Atsakysiu itališkai. Rane, scelgo l'italiano. Tarp visų viduržėmio jūros regiono kalbų renkuosi italų kalbą, taigi atsakysiu itališkai. Prieš dviejus metus e, e, Santiege, Čilėje, su SELAK mes, šalimis mes aptarinėme būtent šį klausimą. Ir e, tą progą pasakiau štai, ką esu tikra, kad tai yra užfiksuota protokole, kad e, partnerystė tarp ES ir Karibų šalių galėtų tapti dar gilesnė. Mes e, E, turime kultūrinių, istorinių ryšių, o taip pat ir politinių. Mes esame e, sukūrę politinių struktūrų. Ir vieni kitus gana gerai suprantame. Bet kartais šiek tiek kai ko trūksta politinių investicijų e, iš mūsų pusės ar iš kito žemynų pusės. Būtent to šiek tiek trūksta tam, kad būtų galima pilnai išplėtoti šios partnerystės potencialą. Ta galėčiau pasakyti apie Mercosur, o taip pat ir apie kitas regionės organizacijos, kurios veikia būtent tame regione. Esu ištikinusi, kad yra būtina dirbti energingiau, demonstruoti daugiau politinės energijos. E, dirbant su Latinų e, Amerikos šalimis, su Karibų jūros regiono šalimis. Birželio mėnesį įvyksintis ES ir SELAC viršūnių e, susitikimas galėtų tapti ne, toks formalus. Tas susitikimas galėtų pasitarnauti tam, kad pradėtumėm glaudžiau bendradarbiauti tarpusavėje. Kalbu ne vien tik apie bendradarbiavimą su e, strateginėmis šalimis, bet ir su visu e, kontinentu. Vėl, Labai ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu valandų kalba, ponė Margarinė. Gerbiamoji paskirtoji vyriausiai galiotinė. regionuose E, šalia ES esančių e, destabilizacija e, parodė, kad egzistuoja didžiulis poreikis stiprinti saugumą. Ir ES turi prisidėti prie to saugumo užtikrinimo. Ar jūs su manim sutinkate? Jeigu taip, kaip ketinate stiprinti bendrą saugumą ir užsienio politiką? Yes, I do agree that there is a... Taip, aš sutinku, kad e, egzistuoja labai rimta grėsmė, kuri e, plūsta iš visų pusių. Bet pirmiausia, ta grėsmė kyla žmonėms gyvenantiems tose regionuose. Aš nežinau, ar jūs pritarsite tokiai mano vizijai. Pirmosios e, ISIS aukos yra musul, buvo musulmonai, taip pat ir krikščionis ir kitos vietos bendruomenės, bet e, pačios pirmosios aukos buvo musulmonai. Būtent tokią viziją mes turim turėti. Šiandien mūsų duodamas, duodamas kultūrinis signalas įeina į mūsų grėsmės atremimo strategiją. ISIS retorika yra pirmiausia susijusi su kažkokios tai valstybės įsteigimo deklaravimu, bet iš tikrųjų jie sugriauna pačią valstybę, jos sienas, jos administraciją, viską. Kita vertus, jie sako, kad mes savo religiją naudojamės prieš pastatydami ją prieš kitas religijas. Bet ta religija nėra pagrėsta nei islamu, nei kokia kita pasaulio religija. Todėl kultūrinis signalas, ypač iš ES pusės, yra labai galinga priemonė grėsmė tremti. Turime ir kitų priemonių. Turime karinę priemonę, kuri šiuo metu uh, E, valstybėms e, narėms e, yra prieinama, kai kurios valstybės narės ją naudoja, kai kurios ne, kai kurios renkasi kitokius veikimo būdus, bet labai svarbu ir ateityje aš tą vėl darysiu, kad sukurtume bendrą Europos Sąjungos bazę, mechanizmą, kuris leistų mums dirbti vieną kryptimį. Žinoma, bus tam tikrų gebėjimų, kurie liks valstybių narių rankose, bet jeigu tie gebėjimai ir jų sprendimai bus įtraukti į bendrą strategiją, bendrą bazę, kuri rodys krypti, rodys strateginės gairias, tai e, mes pasieksim geresnių rezultatų, negu kad eitume visi skirtingom kryptimis ir kalbėdam skirtingais balsais. Toliau seka humanitarnis aspektas. Jis e, yra e, labai platus. Ačiū, pasibaigė laikas. Um, uh, uh, Gerbiamoji paskirtoji ypatingo galiotinė kalbu, Jeffrey Van Orden vardu, kuris šiandien negalėjo dėlė atvykti ir paprašė, kad aš pateikčiau labai konkrečių klausimų jums jo vardu. Uh, kuri um, bus karinė veikla turi būti vykdoma Europos Sąjungos, nes jos negali atlikti NATO ar laisvanoriškų tautų uh, E, sąjungą. Ar jūs manote, kad e, bendrosios saugumo ir gynybos politikos pagrindinis tikslas yra politinis, tai yra skatinti ES integraciją? Ar jis padės ES tapti pasaulinę veikėją, politinę veikėją? I think... Aš manau, kad e, misijos ar operacijos, kurias ES vykdo, E, atsirado ne todėl, kad niekas kitas negali to padaryti. Tiesiog yra gerai, kad ES ėmėsi iniciatyvas. Aš nežinau, ar atsakau jūsų klausimą, bet e, aš e, nenoriu, kad ES darytų tik tai, ko, visi, ko niekas kitas nedaro. Tai yra valstybės narės ir NATO. Kita vertus, mes turime misijų ir operacijų, kurios yra vykdomos labai glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir NATO integruotas požiūris, mano nuomonė, yra išmintingas ir politiškai naudingas. Kokia buvo antroji klausimo dalis, neprisimenu. Dėl politinės reikšmės. Taip, taip yra, bet e, neskirčiau tiek daug laiko klausimui, ką, kodėl, o greičiau sakyčiau, kad reikia viską daryti teisingai ir e, gerą kryptimi. E, mūsų darbo bus siekime sukurti bendrą atsakomybės jausmą, bet pagrindinė priežastis, kodėl mes tai darome, yra ne todėl, kad mums, darome, mums reikia to, kas mus vienytų, bet mes turime daryti tai, kas yra naudinga mūsų pačių saugumui ir kitų žmonių saugumui. Dėmes Makar. Ponas Dėmes Makar. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas paskirtoji įgaliotinė. Siekis išorės politikos dėmesio centre pastatyti žmogų iškelia tris problemas. Jungtinės tautos turi konvenciją kovai su kankinimais. Bet ji buvo pasirašyta prieš 30 metų. Dabar matome, kad visame pasaulyje padėtis tik blogėja ir nepakankamai yra stengiamasi e, kankinimus iškelti kaip e, aktualią problemą. Kaip vyriausiai galiotinė, ar jūs akcentuosite šios problemos aktualumą. Antras dalykas. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl organų prekybos, nelegalios organų prekybos Kinijoje. Ką jūs darysite, e, bendraudama su Kinija, kad e, tokia veikla būtų pažabota, kad būtų atliktas skaidrus tyrimas ir e, visi kontrabandiniai ir visi kaliniai, e, sąžinės kaliniai, ypač Hongkonge, būtų paleisti. Taip, aš e, e, tikrai norėčiau kankinimo klausimą išskirti, kaip ir kitus žmogaus teisų klausimus. E, jie turi būti mūsų politikos esmė, o ne, net ne prioritetas. E, Aš manau, kad e, aš turiu pakankamai patirties ir politinėse organizacijose ir pilietinėse organizacijose. Aš kalbėjau, kad e, reikia stengti sukurti alijansą e, su pilietinėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis tose valstybėse, kuriuose kankinimai yra rimtesnė problema. Ir tarp mano uždavinių bus šis tikslas. Paprastai mes problemą akcentuojame norėdami pakeisti padėtį ir tai pasakytina apie Kiniją. Aš esu tikra, kad ši tema per diskusijas iškils su Kinijos administracija ir kągi aš bandysiu padaryti, aš pabandysiu įtraukti skirtingas valstybės, ne tik įvardindama, ką reikia pakeisti, bet ir bandydama su jais jomis bendradarbiauti, kad būtų pakeista politika, ir vykdomą praktiką. Manau, kad tai yra veiksmingiausias žmogaus teisų problemų sprendimo būdas. Jūs kalbėjote apie Hongkongą paskutinėje savo klausimo dalyje, jei neklystu. Aš labai atsiprašau, bet aš nelabai supratau vertimą, ne dėl vertėjų kalties, bet aš tiesiog e, nespėjau suprasti. Aš pasinaudosiu progą panaudoti, paminėti Hongkong klausimą per man likusias 20 sekundžių. Aš esu patenkinta tuo, kad šiandien mus pasiekė e, gera žinia pagaliau, ne bloga žinia iš Hongkongo. Ir tai yra e, palanku ne tik patiems Hongkongo žmonėms, bet ir Kinijos administracijai. 2017 metų rinkimų problemos atrodo bus išspręstos patenkinamai visiems per dialogą. Dėkui, ponė Skakė. Gerbiama paskirtoji komisijos narė, sakėte, kad ES turi veikti veiksmingai. Sakėte, kad ES turi būti konstruktyvi partnerė. Ir koks jūsų vaidmuo 5 plus 1 dėrybose kaip vyriausios įgaliotinės? Toliau žmogaus teisės, Irano žmonių žmogaus teisės brandolinės dėrybos. Jūs gan optimistiškai jas komentavote, bet jos gali užsitęsti iki begalybės, jeigu nepavyks susitarti. Dėkui už klausimą. Sakiau ir tikiu, kad Iranas gali vadinti ir konstruktyvų, ir destruktyvų vaidmenį regione. Todėl reikia įtraukti Iraną ir pasižiūrėti, ar vietoj konfliktų kurstytojo jis galėtų tame regione tapti vienu iš tų, kurie prisidės prie konfliktų sprendimo. Panašiai mes bandėme elgtis ir su Iraku. Toliau 5 plus 1 dėrybos. Žinote, kad jos iki 24 lapkričio vyks. Sprendimas Liepa buvo primtas per ankstesnį dėrybų raundą ir Keti Ashton tęs savo darbą iki 24 rūpjūčio, nes dėrybininkas tikrai nekeičiamas per paskutinę dėrybų savaitę, o dėrybos iš tiesų labai sudėtingos, kalbėjausi ne tik su Keti, bet ir su kitais ministrais, ir su Zarifu, su Irano užsienio reikalų ministru per Junktinių tautų generalinę asamblėją prieš keletą savaičių. Ir man atrodo, kad arba mes susitiksim iki 20, susitarsim iki 24 lapkričio, arba po to bus labai sudėtinga susitarti. Aš tikiuosi, kad pavyks iki 24 lapkričio susitarti. Bet tai niekaip nesisės su žmogaus teisės. Tie dalykai turi būti atskirti. Žmogaus teisės yra tokios svarbos, kad, svarbios, kad jos turi būti svarstomos atskirai. Tariamasi dėl brandolinių dalykų ir Irano kaip regiono veikėjo, bet žmogaus teisės visuomet bus klausimas, kuris bus keliamas Irano valdžiai. Ponas Maura Barandiran. Dėkui. Gerbiama paskirtoji komisijos narė. Norėčiau paklausti jūsų apie dvi šalį ES ir Kubos susitarimą, kuris galbūt padės laisvės vystimui Kuboje. Bet tos dėrybos, regis, neturės Kubos gyventojam kokių nors apčiuopiamų rezultatų. Norėčiau paklausti, ar ketinate Kuboje vystyti su Kubos valdžios atstovais dialogą žmogaus teisų klausimais? Ir jei taip, tai kaip tada įsitikinsite, kad tos teisės yra užtikrinamos, kaip vyks to stebėsena ir kaip parlamentas čia galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Jei jūs būsite patvirtinta, į vyriausios įgaliotinės pareigas, kaip jūs užtikrinsite, kad pagrindinės žmogaus teisės, kad pagrindinė Europos žmogaus teisų hartija būtų svarbiau už kitus politinius dalykus. Ačiū. Jeigu leisite prie šio klausimo, norėčiau grįžti ateityje. Na, galbūt ne po poros mėnesių, ne po daugelio mėnesio, po poros mėnesių tuomet turėsiu daugiau informacijos apie būsimus žingsnius. Dabar galėčiau pasakyti štai ką. Viena vertus esu įsitikinusi, kad būtina ir toliau skatinti reformas, kurias turėtų atlikti institucijos. Tų reformų be abejo gali būti ir daugiau. Svarbu, kad vyktų ekonominės, o taip pat ir politinės reformos mes turėtumėm skatinti išsamesnį, nuseklesnį reformų procesą, kad jis būtų vykdomas ryštingiau. Be abejo, esu pasirengusi siekti konstruktyvaus dialogo dėl e, žmogaus teisų su Kubos institucijomis. Ir tikrai manau, kad tai pavyks pasiekti bendradarbiaujant su uh, vyriausio galiotinių žmogaus teisų klausimais. Taip pat tikiuosi, kad bendradarbiausime ir su Europos parlamentu, sprendžiant šios klausimus. Chairman, Madame Mogherini. Ne, pirmininkė, ponė Mogherini, džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte, kad turime derinti savo vidaus ir išorės politiką. Taip pat man patinka kaip jūs pakalbėjote apie visas mūsų užsienio politikos kryptis ir dimensijas, kaip labiausiai šiaurę nutorusio parlamento atstovas. Džiaugiuosi, kad paminėjote ir Arktiką. Turiu klausimą dėl sąjungos pasaulinio vaidmens. Mes esame vedančioji jėga pasaulyje prekyboje, vystimosi politikoje ir aplinkos apsaugos rytyje. Ir mes turėtume stiprinti savo vaidmenį koordinuodami savo pasaulinius veiksmus ir stiprindami jų efektyvumą. Ar jūs galėtume tą padaryti su kitais komisijos atstovais, kurie, e, kurių pareigos taip pat apima išorės dimensiją ir jei taip, tai kaip? Aš pabandysiu tą padaryti, stengsiuosi iš visų jėgų, skirsiu visą energiją. Pirmiausia, mes turime kuo ambicingesnius tikslus nusistatyti. Mes, ko gero, vienas patikimiausių ir galingiausių pasaulinių veikėjų, ne tik prekybos vystimos ir aplinkos apsaugos srityje, bet ir daugelėje kitų sričių. Dabar sunku pasakyti, kaip tą veiklą koordinuosime. Tas koordinavimas galbūt mm, mano nuomonė bus persunktas viduramžio dvasios, nors Arktika man irgi artima. Pirmiausia, taip pasidalinsime idėjomis, rūpeščiais, prioritetais ir priemonėmis, jei tie susitikimai kiekvieną mėnesį su kitais komisijos nariais, ne tik su tais, kurių mm, pareigos apima ir išorės dimensiją, bet ir su kitais Taigi, kai mes pradėsime mm, dalintis vizijomis, prioritetais ir priemonėmis, pasižiūrėsime, ar mum pavyks dirbti kartu. Mums reiks e, politiškai dalintis ir įkvėpti įvairias politinės struktūras bei naudotis turimais resursais kad galėtume veiksmingai dirbti. Kalbant apie mūsų pasaulinę rolę, tai ką darome Haityje arba Afrikos kišulyje, tas vaidmuo yra svarbus, bet jis susideda iš atskirų gabaliukų. Taigi mes tuos gabaliukus sulietume į vieną visumą. Tai mūsų pasaulinis vaidmuo būtų daug labiau matomas ir pastebimas ir tuo būdu, kai labiau jį pastebės kiti, išauks ir jo vaidmuo. Lima gruodėje, Paryžius kitais metais. Tikimės, kad šie susitikimai aplinkos srityje bus sėkmingi, nes be jų sėkmės vargiai ar pasieksime sėkmės ateityje. Dėkui Ivo Vaigl, gerbiama paskirtoji komisijos narė. Kai jūs buvote Lampedūzoje, aš buvau Adis Abeboje. Ir supratau, kad pabėgėlių dabar jau didelis rautai dar labiau išauks ateityje, jei mes neparengsime struktūrinės politikos Afrikai. Noriu padėkoti už tai, kad pasižadėjote tokią politiką parengti. Jūs taip pat minėjote tarptautinius aspektus. Jei Europos Sąjunga naudotųsi tarptautinės teisės e, suteikiamomis galimybėmis, tai mes e, taptume dar uh, galingesni Palestinoje, Gazoje ir e, kitose e, regionuose. Dėkoju. Labai simboliška, kad jūs buvote Adisabeboje, aš buvau Lampedūzoje, nes būtent tuo keliu ir juda migrantų srautai. Aš e, sustikau su aukų šeimomis Lampedūzoje, su tais, kurie išgyveno, ne, nežuvo. Ir mes, man svarbiau buvo ne tos mirtis, bet tai, ką išgirdau iš tų žmonių, kurie išgyveno. Nes čia kalbame apie kankinimus, žmogaus teisių nebuvimą, moterų, vaikų, vyrų. Ir čia svarbiausia yra tai, kas atsitinka iki išplaukimo į jūrą. Maždaug 70 procentų atvykstantis į Lampedūzą nėra ekonominiai migrantai, jie yra pabėgėliai iš krizės draskomų vietų Ir mums reikia tokios e, struktūrinės politikos ne tik Afrikos labui, bet ir mūsų pačių labui. O kalbant apie tarptautinę teisę, taip mes turime tais instrumentais galėti pasinaudoti, bet pirmiausia, mums reikia sukurti sąlygas, kad galėtume remtis tais instrumentais, bet pirmiausia, tai mums reikalinga krizių prevencijos politika. Pasižiūrėkime, kas dedasi, kokios tai krizės Palestinos ir Izraelio e, konfliktas jau tęsiasi dešimtmečius. Aš užaugau su to konfliktu. O kitus konfliktus matome, kaip jie bręsta, bet į juos laiku nereaguojame, kad užkirstume jam kelią. Ir būtent kaip Europos Sąjunga mes turime galvoti ne apie tai, kaip kokias sankcijas po to pritaikysime, o galvoti apie tai, kaip užkirsti kelią krizėms. Ačiū, toliau kūso per mūjį. Gerbiama paskirtoji komisarė, konflikto Sirijoje priežastis yra E, vykdoma politika per pastaruosius 20 metų. Islamų fundamentaliz, fundamentalizmas neišdygo per vieną naktį kaip grybas po lietaus. E, truko daugelį metų, kol e, fundamentalizmas susiformavo. Dabar vyksta tikras karas ir kas už tai sumoka. Dažniausiai tai yra jauni žmonės, kurie nori gyventi e, laisvėje ir taikoje. Matome, kas vyksta su islamo valstybe. Vyksta tikras karas. Kaip Jūs manote, ar mes ir toliau turėtumėm e, tęsti lygiai tokią pačią politiką? Ačiū. Tiek Sirijos, tiek Irako teritorinis vientisumas yra labai e, svarbus dalykai. Ko gero, visi sutarėme dėl to, kad yra būtina padėti e, netgi ir tiekiant ginklus. Na, čia nėra tiesioginio ES užduotis, bet reikėtų padėti tiems žmonėms, kurie kovoja su teroristinė organizacija, kuri kelia grėsmę tūkstančiams civilių gyventojų. Uh, visiškai sutariu dėl to, kad nėra e, tinkamo karinio atsako, jeigu tuo pačiu metu nėra ir politinio atsako, jeigu nesuderinamos sąlygos. Dabar e, matome, kad e, tame regione yra didžiulis skurdas, E, neviltis. Ir e, iš tikrųjų taip pat susidaro ir labai palankios sąlygos e, verbavimui, naujokų verbavimui. Tuo turėtų būti susirūpinusi ES, aišku, ir visos kitos šalis turėtumėm stengtis pakeisti tokią tendenciją nes be abejo geriausios gyvenimo sąlygos politinė, ekonominė, žmogaus teisų, socialinių klausimų uh, srityje. Jeigu tos sąlygos būtų sudarytos tame regione, tai tuomet e, teroristai nebetektų savo galios, jiems būtų žymiai sunkiau rasti jaunuolių, kuriuos jie galėtų užverbuoti. Senor prezidente, buenas tardes. Labai ačiū pirmininkė. Labas vakaras, ponia Mogherini. Aš šiame komitete paprastai išreiškiu labai e, kritiku, e, kritikuojančią poziciją, bet e, kartais būna ir išimčių. Dabar norėčiau pripažinti, kad jūs kai kas kritikuoja dėl to, kad esate nusteikusi neva pernelik rusiškai. Jūs e, taip pat paminėjote, kad esate nepatyrusi ir e, dar nežinote atsakymų kai kurios klausimus. Aš vis dėlto manau, kad jūs esate tikrai kompetitinga ir suprantate žmonės. Ir būtent to labai trūksta šiame komitete. Jūs taip pat pažadėjote, kad e, pas mus dažnai atvyksite Bet šiame komitete pozicijos dažnai išsiskiria, pavyzdžiui, vieniems patinka Wagneris, kitiems Beethovenas, labai skiriasi pozicija ir dėl Rusijos. Jūs sakėte, kad reikia paisyti tarptautinės teisės. Ką jūs e, galite pasakyti apie Rusijos veiksmus? Ar jie neprieštarauja uh, tarptautiniai testiai ir taip pat noriu pasirauti, ar jūsų nuomonė Izraelis nepažydinė tarptautinės teisės? Non prenderò la domanda sugli strani piaceri. <laughs> Na, nekomentuosiu komiteto narių pomegių, kiekvienam savo. Aš galiu prisipažinti, kad e, labai svarbu susitikti su Europos parlamento atstovais tai svarbu ne vien tik tais kiekvienam iš mūsų dirbant savo darbą, bet taip pat ir intelektinė prasme. Aš noriu prisipažinti, kad man šis egzaminas, kuris vyksta dabar, yra tikrai labai įdomus. Gaunu daug įdomių klausimų. Už kiekvieno klausimo slypi tam tikra istorija ir idėjos. Atleiskite, kad išsiplečiau, nes laiko yra nedaug. Bet tikrai manau, kad labai e, naudinga keistis mintimis. Dabar dėl e, tarptautinės teisės principų be abejo jie turėtų galioti visiems. Mane nustebino tas faktas, kad e, Jūs pateikėte būtent tokį klausimą dėl artimųjų rytų. Aš tikėjausi jį išgirsti anksčiau šiame komitete. Na, manau, kad tai yra labai svarbu tęsiant mūsų darbus viduržėme jūros regione. Kalbu ne vien tik tais apie Izraelį ir Palestiną, kalbu apie konfliktą tarp Izraelio ir arabų šalių. Uh, Taigi tame regione reikėtų išspręsti bent du konfliktus ir manau, kad čia geriausia vadovautis regioniniu pošiūriu. Mes turime užtikrinti, kad e, ugnies nutraukimas, dėl kurio sustarėme kairę, taps naujo proceso pradžia. Visiškai netrukus kairė įvyks dar viena e, šalių donorių konferencija ir aš tikiuosi, kad ten bus sustarta ne tik kaip finansinė prasme, bet ir taikos prasme atkurti gazos e, e, ruožą. 2002 metais buvo pasiekta arabų taikos iniciatyva ir manau, kad jai irgi čia labai svarbus vaidmuo tenka šiame kontekste. Dėkoju. Na tikrai kartais e, šiame tokiuose klausimuose išgirstame, kad e, net patys kandidatai nustemba dėl e, prioritetų. Norėčiau suteikti žodį kitam mūsų kalbėtojui, ponas Pirmui. Ponas Melanchon. Ponas Melanchon. Pone, aš e, norėčiau atkreipti dėmesį įvykius, kurie sukrėtė visą žmoniją. Aš buvau nustebęs, kad jūs nepaminėjote klimato kaitos, nes tai yra e, santykių tarp valstybių e, griovimo pirmasis šaltinis. Ir pirmiausia, tai yra susijęs su imigracijos bangų kilimu. E, jūsų nuomonė, e, kokį vaidmenį atliko Paryžiuje vykusi klimato kaitos E, susik... įvykęs klimato viršūnių susitikimas. Antras klausimas dėl dolerio kaip tartautinės valiutos labai kintančios e, e, vertės. Tai trikdo visą tarptautinę sistemą. Aš žinau, kad susitarimas tarp BRIC valstybių, Afrikos valstybių turėjo įtakos tam, nes jie susitarė, sudarė susitarimą tarp TVF ir uh, E, Pasaulio banko. Afrika nusprendė pakeisti dolerį nacionalinę valiutą, dėl to dolerio vertė nukrito ir Junktinio Amerikos valstybių vaidmuo pasaulyje dėl to sumažėjo. Euh, Ačiū, ponė Melišon. Euh, euh, aš tiesą sakant, klimato kaitą minėjau tarp e, pirmųjų pasaulinių iššūkių, apie kuriuos aš kalbėjau savo pasakymę. Aš kalbėjau angliškai, atsiprašau, gal jūs nesupratote, bet e, aš tai paminėjau. Turiu pasakyti, kad aš dalyvavau prieš keletą savaičių Jungtinių tautų asamblė, e, generalinėje asamblėje, e, kur buvo atstovaujama atitinkamame susitikime ir Europos komisija atsakingas ministras ir užsienio reikalų e, ministras iš pirmininkančios valstybės buvo nusiusti. Na, o jeigu jūs nuspręsite mane patvirtinti, aš savo darbe turėsiu bendradarbiauti su atsakingu komisijos nariu, su komisijos pirmininku ar vicepirmininku, taip pat su valstybių E, atsakingais ministrais bei nevyriausybinėmis organizacijomis, pilietinėmis organizacijomis, nes per jas galime surinkti labai daug informacijos, per jas mes šviečiamės tomis temomis. Ir e, toks atstovavimas jungtinėse tautose būtų labai naudingas. Ar dėl Paryžiaus kitais metais aš manau, kad reikia nevėluoti. E, Noriu pasakyti, kad reikia daryti viską, kas įmanoma jau Limoje gruodžio mėnesį. Jeigu mes Limoje gruodžio mėnesį nesugebėsime iš dalies bent jau atlikti parengiamojo darbo, tada bus labai sėk, sunku sėkmingai užbaigti Paryžiaus konferenciją. Mes negalime sauliaisti pasiduoti. Aš manau, kad tai yra susiję su tarptautinio saugumo klausimu, būtent kaip jūs sakėte. E, tai e, yra e, visuotinis klausimas. Thank you. Mešeriš. Thank you. Ponas Mešeriks. Ačiū pirmininkė, gerbiamą paskirtojų komisijos narę. Man įdomu buvo išgirsti, kad jūs kalbate apie diferencijuotą politiką pietuose ir rytuose. Aš pats manau, kad rytų kaiminysės politika e, pasiseka tik tai 50 procentų, mandagiai kalbant. Akivaizdu, kad ją reikia gerinti. Kiti paskirtieji komisijos nariai sakė, kad strateginio likmens e, persvarstymas tenka jums e, kaip atsakomybės rytis. Taigi, jūsų nuomonė, praėjus penkiems ar šešiems mėnešiams kieno galėsime prašyti, kad būtų atsiskaityta šiame komitete už rytų politiką. Ir dar vienas praktinis klausimas. Aš esu tikras, kad jūs girdėjo, kad e, Rebeka Hams yra paskelbta persona non grata Rusijoje, tai atsitiko prieš keletą dienų. Rusijos administracija parengė visą sąrašą persona non grata asmenų. Ar jūs turite informacijos apie tai ir ką ketinate daryti? I thank you for the two questions. Uh, who should you ask for the strategic rethinking? I... Pirmiausia, dėl uh, strateginio persvarstymo taip, aš galiu tik patvirtinti, bet tai nereiškia, kad aš tą darysiu vieną pati užsidarsiu savo kabinete, atsiskirsiu nuo kitų. Aš vertinu tai kaip palankų ženklą. Ženklą, kad mes visi norime dirbti komandoje, komandinis darbas bus pagrindinis terminas, bet žinoma, reikės lyderių ir reikės žmonių, kurie apsims atsakomybę toje komandoje. Jeigu jūs sutiksite, tai e, aš būsiu atsakinga už tai. Dėl Rebekos Ham, Hams. Taip, aš gavau informacijos, bet tiek pats turbūt kaip jūs, gal netgi mažiau, nes aš nesu Europos parlamente kol kas. Ir e, aš Visiškai pritariu tam, ką pasakė parlamento pirmininkas Šulcas. Tai yra visiškai nepriimtina. Negalime taksytis ne tik su tuo faktu, kad parengtas toks sąrašas, be, ir kuris nebuvo išviešintas, ir kuris nėra pagry, pagrystas, bet ir su atskiruos menų įtraukimu. Jeigu aš būsiu paskirta į šias pareigas, tai aš su Rusijos administracija kalbėsiu, kad taip nebebūtų. Ir jeigu bus atvirai paaiškinta ir įtraukimai į sąrašą bus pagrysti, tada galbūt pradėsim e, atvirą konfrontaciją to klausimu. Vieną dar dalyką norėčiau paminėti, nes laiko liko. Mano nuomonė, parlamentinė diplomatija yra e, sprendimas. Ir kai tik tai galėsiu aš ar mano tarnyba palengvinti e, parlamentarams galimybės patekti į vieną ar kitą valstybę, tai tą ir darysiu, galite manim pasitikėti. Kita vertus, aš savo ruoštų prašysiu koordinuoti veiksmus ir prieš išvykstant ir sugrįžus, kad mes galėtume suplanuoti viską ir kad geriau žinotume, kas e, turi būti aplankyta. Mes visi turime žinoti, kaip kas vyksta. Taip pat norėsime grįžtamosios informacijos, nes e, parlamentinės diplomatijos vaisiai mano darbui taip pat yra labai svarbus. Mes turime rasti e, bendradarbiavimo būdą per parlamentinės struktūras. Man tai yra labai svarbu. Ačiū, Lyrikė Lunaček. Ačiū, pirmininkė. Pone Mogariniai. Atsakymuose raštu. Jūs sakote, kad ketinate žmogaus teisės e, vertinti kaip e, savo darbo kompasą. Jūs išskiriate žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę, moterų teisės ir tikėjimo laisvės. O aš norėčiau paklausti, kaip jūs stiprinsite tautinių mažumų ir seksualinių mažumų teisės savo darbe. Kitas klausimas. Mūsų rytų kaiminystėje yra nafta turtingas Azerbaidžianas, kuriame yra išplitusi represija prieš žiniasklaidą, prieš pilietinę visuomenę, ypač suintensyvėjo pastaraisiais mėnesiais. Kaip jūs reaguosite, kad sustiprintumėt pagrindinių teisų ir laisvių e, egzistavimą, laikymasi? Ir paskutinis klausimas. Jūs kaip Italijos užsienio reikalų uh, ministrė, propagavote, pasisakėte už pietinės srovės e, naftotiekį. Žinote, kad Europos parlamentas pasisakė prieš jį, nes tai nėra Europos naftotiekis. Kaip jūs reaguosite ateityje, nes aš norėčiau, kad ateityje jūs būtumėt e, įsidėmėta kaip busp ponė, o ne e, pietinės srovės naftotiekio ponė. Another. Man jau pats žodis ponia kelia šiokių tokių problemų. E, manau, kad per keletą savaičių mes galėtumėm rasti sprendimą. Su komisija turbūt e, pavyktų tą suderinti. Bet e, atsakysiu antrą, paskutinį klausimą iš pradžių, nes man jis atrodo labai svarbus. Politinės sąlygos pietinės srovės naftotikiui kol kas dar nėra palankios. Tai yra susiję su padėtimi Ukrainoje ir santykiais su Rusija. Uh, Kaip aš jau sakiau, visi infrastruktūros projektai turi turėti solidų ir tvirtą juridinį pagrindą. Jeigu politinės sąlygos pasitaisys, sunormalės, tada gal prasidės techninės dėrybos ir tada žiūrėsime, ar yra įmanoma tenkinti visapusiškai E, juridinės sąlygas, kurios turi būti tenkinamos. Aš tikiuosi, kad viską tai paaiškina. Kai aš paskutinį kartą lankiausi pas jūs, e, kai kurie žurnalistai, jei neklystų, ne parlamentarai, mane e, neteisingai interpretavo ir sakė, kad pietų koridorius bus mūsų prioritetas. Ir kai kas susijėjo pietų koridorių su pietų srovės naftotiekiu. E, Jūs žinote, kad pietų koridorius e, yra kas kita. Ir taip aš perinu prie Azerbaidžiano. Azerbaidžiano klausimas nėra paprastas. Aš manau, kad kadangi mes labai daug investuojame į energetiką su Azerbaidžianu, jie puikiai žino, kad energetikos klausimas ES yra gyvybiškai svarbus, siekiant diversifikuoti šaltinius. Mes turime dar labiau akcentuoti poreikį E, laikyti žmogaus teisų, ypač žiniasklaidoje ir tarp politikos veikėjų. Dėl etninių mažumų ir litinių mažumų. Darysiu viską, ką galiu, stengdamasi tas teisės e, propaguoti. Tai yra neatskiriama mano asmenybės dalis, aš tai darau, nes aš tikiu tokių teisių būtinybę Tai yra privaloma, ypač kai kalbam apie lytinę orientaciją. Kai kuriuose valstybėse, net ir pačioje Europos Sąjungoje, tų klausimų dar reikės labai daug padirbėti. Labai ačiū, toliau Reinhard Bitikeser. Ačiū pirmininkė, Pone Mogerinį, kaip e, komisijos pirmininko pavaduotojas būsite atsakinga už stabilumo ir taikos instrumentą. Dabar šiam instrumentui trūksta 7 milijonų per ateinančius metus. 70 milijonų ateinantiems metams trūksta dar 60 milijonų. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad uh, E, bus rastas tinkamas e, finansavimas šiam instrumentui. Ir dar noriu pasiteirauti, kaip Jūs manote, ar yra svarbus e, ryšiai su ASEM ir ASEM narėmis? Dėkoju dėl biudžeto. Jeigu aš būsiu paskir, paskirta, tai tikrai labai glaudžiai bendradarbiausiu su Kristalina. Jau dabar neformaliu būdu mes pradėjome diskutuoti apie įvairius finansavimo gavimo būdus. Turėdama menį jos patirtį, jos pasišventimą, aš esu tikra, kad mes susitarsime, kokią problemą reikia spręsti iš karto, ką būtų galima spręsti šiek tiek vėliau. Na, iš esmės kyla problemų dėl biudžeto, jūs tikriausiai patys tai geriau žinote negu kad aš. Problemų kyla ne tik su šiuo instrumentu, bet ir apskritai su šiuo metu e, mokėjimų įsipareigojimais. Mums kyla problemų tiek su tuo instrumentu, bet ir su kitais išorės veiksmų instrumentais tų instrumentų naudojimas yra labai svarbus pasitikėjimui mumis. Aš tikrai tikiuosi, kad ir jūs mums padėsite rasti tinkamą sprendimą šiems metams. Paskui 2016 metais reikės atlikti peržiūrą ir aš tikiuosi, kad kartu mes galėsime padiskutuoti apie biudžetą. Taip pat reikės uh, diskutuoti ir apie 5 procentų biudžeto mažinimą, bet apie tai bus diskutuojama kitų formatų dėl esama. Kaip žinia, prieš porą savaičių buvo paskirtas delegacijos vadovas, tai yra tikrai džiugi žinia. mums reikės imti strateginių veiksmų per ateinančius metus. Regionų politika Azijoje yra labai svarbi, kaip ir Latino Amerikoje. Ir jeigu nebus atižvakta į regionų poreikį, poreikius, tai ir toliau ten e, liks problemų. Aš manau, kad tikrai e, labai svarbu investuoti gerus santykius su esam regionu. Fabio Castaldo. Fabio Castaldo. Ačiū. Pirmininkė. ES strategijoje kalbama apie žmogaus teisų gynimą visose sritise, be jokių išimčių. Bet e, dėja mes visi žinome, kad e, E, viskas daroma, šių gražių žodžių atsisakoma, norint išsaugoti komercinius santykius. Jūs, kaip paskirtoji galiotinė, būsite atsakinga už veiksmų derinimą su kitais e, komisarais, tam, kad būtų galima išlaikyti nuoseklę politiką. Čia jums linkiu sėkmės. Bet e, noriu pateikti klausimą. Kaip žinia, E, hartijos, žmogaus teisų gynimo hartijos antrame straipsnėje yra e, nurodyta, kad e, negali būti jokiamis aplinkybėmis taikoma mirties bausmė. Ką Jūs manate apie dėrybas su tomis šalimis, kuriuose mirties bausmė vis dar taikoma? Dėkoju. Na, <laughs> tikrai ačiū už tai, kad man palinkėjote sėkmės. Uh, italų kalboje yra gražus posakis, kaip yra linkimas sėkmės, būtent taip kolega ir palinkėjo. Apie tai, ką Jūs kalbėjote, iš tikrųjų, būtent šiose sritise ES gali padaryti daug, turėtų padaryti daugiau. Dėrėdamasi dėl komercinių uh, susitarimų, ES turėtų prisiminti tai, ką jūs sakėte. Aš pati kovosiu už mirties, universalų mirties bausmės moratoriumą. Yra tokių šalių, kurios jau prisijungia prie moratoriumo. Aš manau, kad mes turėtumėm eiti. E, dirbti palaipsniui, e, siekti, kad ir kitos šalis prie mūsų prisijungtų. Kol kas vyksta dar tik tais pirmosios kovos. Bet e, dar kartą noriu pakartoti, mums čia labai svarbu bendradarbiauti su e, piliečių organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Italijoje aš kaip ministrė ėmiausi iniciatyvos dėl mirties bausmės panaikinimo siekimo. Mes bendradarbiaujame su trimis didžiuliamis tarptautinėmis e, organizacijomis. Jų neminėsiu, bet esu tikra, kad italai jas žino. Taigi svarbu, kad tarpusavį dirbtų ES valstybės narės nevyriausybinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, įvairios pasaulinės organizacijos tam, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Tai yra vienas iš mūsų absoliučių prioritetų. Thank you, Chair. Madam... Dėkoju, pirmininkė. Valstybės narės. Uh pasiryžo turėti bendrą saugumo ir gynybos politiką bei bendrą gynybos politiką. Ar jūs pasieksite tų tikslų, vadovaudama, mm, užimdama savo pareigas ir ar tai reikš, kad nebeliks vietos neutralumui, ką propaguoja Airija? Antras klausimas. Veiksminga Europos sąjungos politiką. Turiu galvoje Junktinė karalystė ir Ispanija bei Gibraltaro klausimą. Ar jūs taip pat pasmerktumėt Ispanijos veiksmus, kai keliaivinis orlaivis turėjo nusileisti labai nesaugiomis sąlygomis Atsakysiu į pirmą klausimo dalį. Aš nemanau, kad bendra užsienio ir saugumo, bendra saugumo ir gynybos politika reiškia, kad valstybės narės turės atsisakyti savo atitinkamos politikos ryčių, bet to jos ir neatsisakis. Mes irgi nebūsime tie, kurie surinks likučius nuo valstybių narių stalo. Mes turime turėti bendrus europinius interesus, kuriuos ginsime remdamėsi Europos bendrą strategiją, kuri galėtų apimti nacionalinės politikas. Aš tikrai nemanau, kad valstybės narės atsisakys savo nacionalinių saugumo ir gynybos politikų ir to ir nereiktų, nes manau, kad valstybių narių iniciatyvos kaip tik padėtų Europos politikai. Mums reikia bendros vizijos ir bendrų veiksmų ginant bendrus interesus ir vertybės bei formuojant tą bendrą europinę politiką kai mes kalbame apie atsakomybės prisėmimą, jei mes negalime susitarti krizės atveju, tai tada neturime tos bendros politikos. Turime galbūt 28 skirtingas politikas ir bendrą vardiklį, bet galime pabandyti ir pasiekti daugiau. To reikia mūsų piliečiams ir tiems, kas yra už ES sienų. Ir Tas bus vienas iš pirmųjų mano darbų, viena iš pirmųjų mano uždavinių. Vienas iš pirmųjų mano uždavinių per ateinančius penkerius metus. Mes turime būti išdidus europiečiai ir tokiais tapsime, jei galėsime veiksmingai veikti pasaulyje. Pone Mogerini, paskirtoji komisijos narė, norėčiau pasakyti, kad maždaug 15 milijonų žmonių pasaulyje naudoja nelegalius opioidus. Daugelis jų naudoja heroiną, kuris yra pats pavojingiausias iš šių narkotikų. Daugelis miršta nuo lygų, kurias sukelia heroino bei kitų opiatų naudojimas. Be to, heroinas dažniausia patenka į organizmus per injekcijas ir tuo būdu plinta živ, hepatitas C ir kitos užkrečiamos lygos. Maždaug Europoje e, kasdien miršta nuo 2 iki 20 tūkstančių žmonių. E, kasmet miršta nuo 2 iki 20 tūkstančių žmonių. Tai irgi turi poveikį saugumui ir stabilumui. Ypač turint galvoje tokių narkotinių medžiagų auginamą, auginimą Afganistane. Kaip jūs ketinate apsaugoti mūsų visuomenę nuo šių narkotinių medžiagų? Pirmininkė išsijungia, e, komisijos atstovė išsijungia mikrofoną. Čia norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra visai komisijai bendradarbiauti. Paimsiu Afganistano klausimą ir mane nustebino, kad kol kas niekas neminėjo Afganistano. Tai bus vienas iš dalykų. Mm, turėsime kartu šioje srityje bendradarbiauti su Afganistano vyriausybė. Per praėjusius 13 metų šis klausimas nebuvo efektyviai sprendžiamas. Čia kalbame apie socialinį finansavimą. Ir tai iš tiesų bus vienas iš mūsų darbų, ne tik Afganistane, bet ir kitose pasaulio dalise. Tai irgi bus mano darbo sritis per ateinančius penkerius metus, jeigu jūs taip nuspręsite. Ponas Šoprad. Dėkui, ponė pirmininkė. Paskirtoji vyriausioji įgaliotinė. Prieš keletą dienų Joe Bidenas Harvardo universitete sakė, kad Junktinės Amerikos valstijos pritaikys Europai sankcijas dėl Rusijos. TTIP plėtra, galima ES plėtra, Turkija, Moldavija, Gruzija. Daugelis mūsų narių būtų ramesni jei jūs galėtumėt mūsų užtikrinti, kad ES veiks kaip nepriklausoma veikėja, nespaudžiama ir nedominuojama JAV. Taip, galiu tą užtikrinti, jei to prireiks. Kai mane kreipiamasi ponė vyriausiai galiotinė, tai toks kreipimasis man geriau negu kaip kreipiasi ponas Jerts. Kalbant apie e, galimąją plėtrą, kol kas e, sėkmingiausias, sėkmingiausia patirtis yra su Turkija, o su kitomis valstybėmis reikia dirbti su kiekviena konkrečiai. Aš labai nustebau dėl to, ką pasakė ponas viceprezidentas Bidenas. Vyksta dialogas ne tik su JAV, bet ir su kitomis valstybėmis, kurios laikosi to paties požiūrio dėl sankcijų Rusijai. Kanada, Japonija priemė panašius sprendimus, kad būtų galima tas visuotinės tarptautinės pastangas koordinuoti, kaip Italijos užsienio reikalų ministrė per šiuos šešis mėnesius galiu pasakyti štai ką. Europoje niekad nebuvo lengva priimti sprendimus, bet visą laiką jie buvo nepriklausomi, rėmėsi europinėmis diskusijomis. Ir man tai yra normalu, tai yra įprasta. Tik taip mes ir galime elgtis. Sprendimai dėl sankcijų Rusijai buvo nelengvai primti daugeliu valstybių, E, vyriausybių, nebuvo lengva tą padaryti, bet visuomet tos sprendimus prieėmėme tardamiesi ir Europos Sąjungos vienybės vertė, Europos Sąjungos vienybė buvo pagrindinė vertybė per tuos sprendimus. Pone Gil, dėkui pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisarė, jūs minėjote Aziją savo žanginėje kalboje, ar galima sakyti, kad santykiai su Azijos valstybėmis yra ypatingos svarbos sąjungai, ne tik todėl, kad ten gyvena 60 procentų pasaulio gyventojų ir dėl to, kad sparčiai auga. Azijos valstybės yra ir potencialios regioninių konfliktų šalis, bet mūsų radarai nėra nukreipti į tą šalis. Pirmiausia, turime naują vyriausybę Indijoje, jai vadovauja ministras pirmininkas Modi. Europos Sąjungos jo darbo tvarkėje nėra, jis susitinka su Kinijos, Japonijos, JAV jis norėtų susitikti su Kinijos, Japonijos, JAV prezidentais. O kur Europos Sąjunga ten? Prieš dešimtmetį pradėjome Europos Sąjungos Indijos strateginę partnerystę, kuri, regis, rezultatų netnešė. Dėkoju. Aš manau, kad santykiai su Azijos šalimis taps strateginiais Europos Sąjungai. Mes turime parodyti Azijos šalims, kad joms santykiai su mumis irgi turėtų būti strateginiai. Ten yra tiek daug konkurencijos ir mum reiks bendrai labai daug pastangų tame kontinente, ten parlamentinė diplomatija gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Turime tapti svarbus jiems, taip kaip ir jie galėtų būti svarbus mums. Indija nauja vyriausybė Indijoje dabar stengiasi rasti ryšius su visų pasauliu, tai nauja galimybė ir mums, nes ir Europos Sąjungoje keičiasi e, vadovybė ir manau, kad šią galimybę sustiprinti ryšius pasinaudosime. Dėkui. Alžyro ir Maroko siena uždaryta nuo 1994 metų. Ir įtampa tarp šių dviejų Magrebo šalių nemažėja. Nevyksta joks regioninis bendradarbiavimas, o jis būtų naudingas tiek viduržėmio jūros pietų valstybėms, tiek Europos Sąjungai. Rezultatai liūdni Magreb šalis yra mažiausiai integruotas regionas. Ir tos šalis dėl tokio atitrukimo labai daug praranda. Ir kyla klausimai. Pirmiausia, gerbiama vyriausioji galiotinė, kaip ES galėtų prisidėti prie šio konflikto sprendimo, kad tarp Alžyro ir Maroko įsitvirtintų uh, normalūs santykiai. Kaip į tą galime žiūrėti taikos Afrikos žemynė prasme. Pirmininkas neleido užbaigti. Pone Magerinė sako, tai ne dėl mano kalties. tai yra vokiškas lankstumas. Toks ponios Mogherini komentaras. Aš nesu diplomatė. Tai orientuota į rezultatus, sako ponas Brokas. Aš galbūt galėčiau baigti klausimą. Klausė klausėjas. Pone Mogherini, klausimas yra rimtas. Atsiprašau, kad įsilinksminome. Taip, mažiausia integruotas regionas yra Magrebo regionas, o jam labai reikia integracijos. Tai, kas, kokį įdirbį turime su Libija, turiu galvoje kaimininės valstybės arba formatu 5 plus 5, tą jau minėjau, matome, kiek naudinga tai yra kiek naudos tai atneša. Aišku, yra dvi šalės problemos. Ką gali padaryti Europą? Pirmiausia, tai paremti jungtinių tautų pastangas siekiant visapimančio politinio sprendimo. Taip pat pasinaudoti tais regioniniais formatais, kurie egzistuoja ir bandyti paveikti tuos dvišalius santykius, bandyti taip pat dvišalių pagrindų arba su Alžyru, arba su Maroku pabrėžti, kad reiktų siekti bendradarbiavimo. Bet be tikro regioninio bendradarbiavimo, kažin ar pavyktų išspręsti krizę Libijoje. ir reiktų dar laiko, šiek tiek daugiau laiko pagalvoti apie e, šį konfliktą ir manau, kad tai bus vienas iš mūsų prioritetų, nes tai irgi susijęs su stabilumu ir saugumu. E, Labai ačiū. Jūs minėjote, kad kol kas mes dar ne visą apimtimi gyventiname Lisabonos sutartį. Kaip manote, kaip valstybės narės turėtų geriau panaudoti struktūrizuotą bendradarbiavimą? Ką jūs darysite, kad e, pagal e, Lisabono sutartį būtų sustiprinta ES saugumo ir gynybos politika? Ką jūs darysite, kad būtų sukurta ir sutvirtinta gynybos bazė? Jūs kalbėjote ir apie e, gynybos agentūrą. E, ką jūs darysite, kad e, valstybės narės galėtų pilnai pasinaudoti šią agentūrą? Paminėjote ir Afriką. Turint omeny, kad Afrikoje vyksta konfliktų, noriu pastirauti, ką jūs toliau ketinate daryti su taikos palaikymui skirta priemonė. Taip pat Gal ketinate pateikti baltąją knygą dėl ES saugumo ir gynybos politikos? No, but I'm not, I'm not going to use all the 10 minutes. Uh, I, I think... Norėčiau padėkoti už pateiktą klausimą. Pradėsiu nuo struktūrinio bendradarbiavimo. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad apie jį aš kalbėjau ir atsakymuose raštu. Uh, Ketinu panaudoti penkerius metus tam, kad išsiaiškinčiau, ar egzistuoja e, šiam instrumentui gyvendinti reikalingos politinės sąlygos. Aš žinau, kad valstybėms narėms tai yra labai jautrus klausimas, bet aš esu tikras, kad jeigu sąlygos bus sudarytos, man teks užduotis e, tą priemonę gyvendinti. Dabar dėl gynybos agentūros. Uh, visiškai pritariu ką jūs pasakė, tam, ką jūs pasakėte. Iš tikrųjų, potencialas yra didžiulis. Aš norėčiau bendradarbiauti su gynybos ministrais ir su jais tartis, kaip judėti į priekį. Norėčiau, kad vadovautumėmės bendru požiūriu. Savo kadencijos Mano kadencijos pradžioje vasario mėnesį įvyks gynybos klausimams skirta taryba. Metų pradžioje bus pasikeitimų gynybos agentūroje. Galbūt šiandien ir negaliu labai konkrečiai atsakyti jūsų klausimą, nes turiu tik porą minučių, bet noriu jūs patikinti, kad šis klausimas yra mano politinėje darbo atvarkėje. Norėčiau, kad ES pilnai panaudotų savo gynybos potencialą. Man atrodo, tam atėjo laikas. Buvo ir dar vienas klausimas apie saugumo strategiją. Jūs paminėjote Baltąją knygą. Aš jau anksčiau sakiau, kad šiuo metu jums negaliu aiškiai pasakyti, ar tai turėtų pasirodyti baltoji knyga dėl saugumo strategijos, ar tai bus kažkoks kitas dokumentas, ar vyks platesnės diskusijos, ar mes tiesiog pateiksime strateginius pamastymus. Kol kas dar nežinau, koks bus dokumento formatas, bet esu tikra, kad reikia e, ir toliau e, kalbėtis apie strateginius klausimus. Ponas Bostinaru, ačiū pirmininkė gerbiama paskirtoji komisarė, gerbiama Federika. Europos parlamentas norėtų daugiau išgirsti, kaip jūs ketinate koordinuoti visuotinę politiką. Europos parlamentas jūs parems. Jeigu mes kalbame apie krizę artimuosiuose rytuose, tai noriu pastebėti, kad krizė labai įsisubavo, dėl to kyla rimtų problemų ir ES saugumui bei e, apsirūpinimui energiją. Matome, kas vyksta Izraelio ir Palestinos konflikte. Netrukus jūs dalyvausite donorų konferencijoje kairę. Kaip jūs manote? Jūs sakėte, kad ES turi ne tik finansuoti veiksmus tame regione, bet ir e, būti matoma kaip veikėja. Ką jūs ketinate daryti, kokios strategijos ketinate imti, siekdama taikos artimuosiuose rytuose? Na, visų pirma, mes ten turime dalyvauti. Pirmą kartą visos pusės prašė ES e, dalyvauti, to prašė ir Palestina, ir Izraelis, ir taip pat e, e, Egiptas, kiti regiono veikėjai. Taigi matau, kad galbūt galų gale mums teks svarbiausias vaidmuo sprendžiant konfliktą. Taikos procesas trunka tikrai jau labai ilgai. Man atrodo, dabar reikia pademonstruoti politinę valią e, sprendimui rasti. Techninis sprendimas jau egzistuoja. Bet e, dabar svarbiausias dalykas yra politinė valia ir e, politinė atsakomybė. Aš manau, kad mes galime daryti politinę, politinį spaudimą. Mes teikiame didelį finansavimą ir tai reiškia, kad galime panaudoti ir svertinį poveikį. Mes turime e, sustiprinti politinį lyderiavimą, politinę atsakomybę. Visų pirma, mes turime leisti Palestinos institucijoms valdyti gazos ruožą. Antradienį susitik, posėdžiaus Palestinos vyriausybė gazos ruožę. Mes turime išreikšti savo paramą. Europos Sąjunga gali padėti Palestinos institucijai e, valdyti e, gazos ruožę, e, šį ruožą reformuoti, užtikrinti, kad viskas judės teisinga linkme. Reikėtų atkurti užtikrinti šio e, ruožo rekonstrukciją. Ką mes galime padaryti? Mes galime e, padėti įgyventinti praktinius sustarimus, bet visų pirma reikia politinės valios. Aš esu tikra, kad ta krize, kuri kilo šią vasarą, galbūt kai kam ir parodė, kad nebegalima grįžti prie status quo ir kad reikia judėti prieki. Ačiū. Eh, gracias, presidente. Senora Mogherini, las relaciones estratégicas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Mogherini. Strategiškiausius santykius ES palaiko su Junktinėmis Amerikos valstijomis, ypač dabar, sudėtingame tarptautinėme kontekste. Santykis su Junktinėmis Amerikos valstijomis būtų e, sveikesni, tvirtesni, jeigu baigtųsi dėrybos dėl TTIP sutarties. Kaip tai būtų galima padaryti? Kita vertus, kaip priversti Vašingtoną vertinti Europos Sąjungą ne kaip e, svarbu ekonominį ir priekybos partneriai, bet kaip politinį veikėją. Jūs kalbėjote apie tai, kad santykiai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis turi būti suprioritetinti. Tai yra labai svarbu tarptautinių lygių. Mes kalbame apie integravimo procesą, apie regionį lygmenį. Be to mes kalbame apie demokratinės vertybės ir principus daugelėje tų valstybių. Be to matome, kad Kinijos vaidmuo padidėjo. Ką ketinate daryti per e, artėjantį SEDEC susitikimą, kad tie santykiai sustiprėtų? Ir kitas dalykas Aš džiaugiuosi jūsų skiriamam dėmesiu viduržėmio jūros regionui. Aš esu įstikinusi, kad partnerystė su JAV yra labai svarbi strateginė, taip pat politinė prasme. Man atrodo, kad tai yra tikrai reikalinga, reikia pilnai išnaudoti mūsų transatlantinių ryšių potencialą. Visiškai e, neseniai, galbūt prieš metus, gal prieš pusantrų metų, ES e, kilo panikos banga. Neva JAV mus palieka ir pradeda bendradarbiauti su ramiojo vandenino regionu. Dabar mes vėl kalbame apie transatlantinį bendradarbiavimą, nes Europoje iškilo problema dėl saugumo, bet ne vien tik dėl saugumo. Man atrodo, kad svarbu e, siekti brandžių santykių palaikant mūsų partnerystę. tikrai nereikia panikuoti, jeigu JAV e, nukreipia savo dėmesį ir į kitą regioną. Dabar mes supratome, kad e, turime dirbti kartu. Aš manau, kad ES kartu su JAV gali e, kartu spręsti globalius klausimus, e, pavyzdžiui, klimato kaitos ar migracijos, darbuotojų teisų klausimus. Čia labai svarbi yra partnerystė. Pavyzdžiui, svarbu kovoti ir su ebolos virusu. Tikrai manau, kad čia santykiai su JAV gali būti labai naudingi. Dabar dėrybos dėl TTIP. Aš žinau, kad jūs tam skiriate labai daug dėmesio. Esu įsitikinusi, kad tai e, turėtų būti strateginis instrumentas ne tik priekybos rytyje, bet ir užsienio reikalų politikos rytyje. Reikėtų siekti gero sustarimo Man atrodo, kad turime pakankamai laiko tam, kad susidarėtumėm dėl TTIP ir pasiektumėm gerą susitarimą. E, apie tai e, buvo kalbėta ir Liepos mėnesį Strasbūrė. Aš pritariu tam, kad reikia siekti ne bet kokio susitarimo, o gero susitarimo su labai konkrečiomis sąlygomis. Taip pat manau, kad Europos parlamentas turėtų būti nuolat ir pilnai informuojamas apie visus žingsnius, kurių imamės. Alijo Mariš. Ačiū pirmininkė, ponė Margerinė. Keturios e, Persų įlokos bendradama valstybės, Junktinė Arabų Emiratai, Karabas, Saudo Arabija ir Bahreinas dalyvauja koalicijoje prieš e, prie, prieš e, e, humanitarinę pagalbą ir tai yra labai svarbus strateginis e, žingsnis. Kaip Jūs galvojate, gynybos ir saugumo e, šį aspektą tvarkytis yra lab, strategiškai svarbus. E, kaip bus vykdom, vystomi santykiai su artimaisiais rytais, kokias pagrindinės ašis jūs numatote. Jūs suprantate, kad bendradarbiavimas su tomis valstybėmis yra labai svarbus komerciškai mums. ES yra užmesgusi dvi šalius santykius su Persų įlangos valstybėmis per uh, 88 metų sutartį, 2008 metų laisvosios prekybos sutartys yra sudarytos, kaip mes galime skatinti tas partnerystės. Ir kitas dalykas, žinant energetinę krizę, kaip jūs Europoje vertinate santykius tarp ES ir tų valstybių. Merci beaucoup. Uh... Labai ačiū. Aš manau, kad uh, Mano dalyvavimas su tos koalicijos valstybėmis, e, mūsų dalyvavimas su koalicijos valstybėmis, e, mano nuomonė, nėra e, karinis. Aš nesakyčiau, kad tai yra karinis. Mes kalbame apie labiau komercinę koaliciją. Ko su generolu Hall kalbėjau. Aš žinau, kad yra labai daug valstybių, kurios dalyvauja karinėje koalicijoje, o generolas Hall yra atsakingas už santykių su Iraku. Ir jis sakė, kad yra būtina ne tik užmėgsti veiksmingus karinius, karinio bendradarbiavimo santykius, bet ir atlikti visas kitas darbo rūšis, įskaitant finansavimo, politinės, humanitarnės pagalbos rytis. Man atrodo, kad Persilankos valstybių dalyvavimas yra labai svarbus, nes aš manau, kad e, yra būtinybė pakeisti E, to regiono dinamiką. Jau dabar matome, kad ten padėtis labai sudėtinga, nes kiekviena šalis turi savus interesus ir e, stengiasi procese dalyvauti skirtingai negu kiti. Bet e, tų valstybių dalyvavimas koalicijoje rodo, kad ir susijusiosios valstybės turėtų greičiau reaguoti. Mes turim pareikšti, kad e, nekalbam apie civilizacijų sankirtį, apie trečiąjį Irako karą. Mes nekalbam apie e, susikirtimą tarp e, religijų ir kultūrų. Bet visi turi stengtis taikyti tą pačią strategiją kovai su terorizmu. Dėl partnerystės su Persilankos valstybės šalimis aš kalbėjausi su e, ponė Katrinė Aštin kaip Italijos e, ministrė. Jau tada mes kalbėjome, kad reikia atnaujinti partnerystę, įskaitant ir ekonominių bei komercinių lygmenių. Oh, Na, o dabar e, liko paskutiniai klausimai, tu nekelam. Pone e, paskirtoji vyriausiai galiotinė. Jūs man darote įspūdį, e, pristatydama savo planus efektyviai gyvendinti užsienio politiką. Bet jūs dar turit mane įtikinti, kaip realiu laiku bus galima sustabdyti poną Putiną. ES sankcijos atsilieka nuo Putino veiksmų. Jis e, kuria darbos varkę, o mes reaguojame. Mes negalime sustabdyti ar užkirsti kelio. Uh, Mes e, negalime atkurti tokios padėties, kokia buvo prieš agresinius veiksmus. Ar jūs nemanote, kad pirmiausia reikia pradėti kalbėti ir pasmerkti Rusijos agresijos priežastis? Dabartinė doktrina, kai sakoma, kad yra ginami e, e kompatriotai užsienyje yra e, nepateisinama. Antras dalykas – Ukrainos gynimas. Kaip mes galime pagrysti uh, ginklų naudojimą prieš valstybę, kuri ginasi nuo išpulio. Ir matome, kad moderniausi e, kariniai laivai yra parduodami agresoriui iš ES pusės. Jeigu nekalbam apie Europos solidarumą, tai e, kas tada turi būti daroma? Uh, I think that that was... Aš manau, kad uh, buvo labai aišku ir e, man, ir daugeliu kitų nuo pat krizės pradžios, kas yra atsakingas ir kaip pavojinga tai yra ne tik mūsų žemynui, bet visam pasauliui. Labai pavojinga yra keisti sienas jėga. Ir tai yra pagrindas visiems mūsų sprendimams priimties pastarai mėnesį. Todėl nebelieka jokių abejonių tarp mūsų. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad ir kokia mūsų politinė šeima ar kokia valstybė narė, kokios, kokie asmeniai įsitikinimai, niekas nebejoja, kad valstybės okupavimas, aneksavimas, sienų nu, pakeitimas e, jėga ir kariuomenės įvedimas į svetimą valstybę yra tarptautinės teisės principų pažeidimas, be jokios abejonės. Mes visi dėl tų tarptautinės teisės principų esame susitarę ir tai yra mūsų, darb, mūsų darbo pagrindas. Esmė yra, kaip mes galime Putiną priversti sustoti efektyviai. Ir tuo tikslu būtų gerai pradėti realią išsame diskusiją, pirmiausia, su mūsų draugais Ukrainoje. Mano atspirties taškas ten yra ukrainiečiai, nes galų gale būtent jie turės gyventi toje valstybėje, jie turi išspręsti konfliktą savo teritorijoje ir dėl jų mes stengiamės sukurti strategiją, kuri e, sustabdytų viską, kas ten dabar dedasi. Mes patvirtinome sankcijas, ar jos buvo veiksmingos Rusijos ekonomikai? Taip. Taip. Kiek žinau, Rusijos ekonomika pradeda kentėti. Taigi, jeigu klausimas yra toks, ar mūsų e, pasirinkti sprendimai turėjo įtakos Rusijos ekonomikai? Taip. Ar jie turėjo įtakos Rusijos politiniams sprendimams? Čia dar išlieka klaustukas. Ir patys ukrainiečiai, manau, dar to klausimo nėra atsakę, nes e, ir dabar jie sako, kad reikia toliau bandyti ieškoti politinio sprendimo. Taigi mano uh, Atspirties taškas yra parama po rezidento Porošenko pastangoms ir su jais susitarti dėl tolesnių veiksmų. Alois. Ačiū, Alois Peterle. Madam Commissioner Designate. Ačiū gerbiam paskirtoji komisijos narė. Aš kaip paskutinis e, klausimo teikėjas, aš noriu Jums e, palinkėti būti ne tik tai ypatinga, bet ir labai stipria Europos komisijos atstovė. Jūs paminėjote vakarų Balkanus. Kokie bus jūsų bendradarbiavimo su komisijos nariu Dehan prioritetai, kad būtų pakeista Balkanų valstybių asimetrija, galvojant apie jų europietiškąją perspektyvą? Europos Sąjunga turi būti pasirengusi, kai jau kandidatė yra pasirengusi. Tad kaip jūs e, šiuo požiūriu vertinate Turkiją? Paminėjote ir Indiją. Gal galėtume daugiau papasakoti, ką darysite, kad būtų pagilinti santykiai su Indija, nes mano nuomonė, Indija yra vis labiau svarbi strateginė ES partnerė. Tokį pat klausimą galėčiau pateikti dėl Japonijos. Grazie. On the Balkans. Dėl Balkanų. Ačiū už tai, kad per paskutinį klausimą leidžiate man apie tai pakalbėti. Būtų nesažininga Balkanuose išskirti vieną prioritetą. Visų vakarų Balkanų europietiškos perspektyvos pridėtinė vertė yra susijusi su visų regionu. Būtų lengviau perei, jiems kreiptis į e, pavienės sostinės, į e, Budapeštą ar į Vieną, bet mes suprantame, kad lengviau yra bendradarbiauti su visų regionu. Jeigu mes nesistengsime, tas regionas netaps integruotas. Mes negalime iškelti vieno prioriteto e, kitų atžvilgių. Tačiau dabar skirtingose Balkanų valstybėse yra susidariusi labai skirtinga padėtis, todėl mes turime kitaip ieškoti. Pirmasis prioritetas yra Bosnija ir Hercegovina. Po rinkimų reikia užtikrinti, kad augimo uh, susitarimas būtų įgyvendintas ir kad būtų padaryta viskas, kas galima. Dėrybos tarp Serbijos ir Kosovo. Jos dabar vyksta techninių lygmenių labai sklandžiai. Turime peržiūrėti jas ir politinių klausimų, kai tik Prištinoje atsiras vyriausybė. Albanija, mano nuomonė, turi dabar unikalią galimybę įgyvendinti reformas. Juos kalnyje yra pirmoji sąraše, o dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, manau, kad uh, pirmiausia, ten reikia rasti politinės valios problemos spręsti. Tikiuosi, kad nepamiršau ne vienos iš valstybių. Ar apie Turkiją aš jau šiek tiek anksčiau kalbėjau ir savo išanginėje kalboje sakiau, kad e, Turkija yra ta valstybė, su kuria turėtų būti tęsiama ES plėtra. Ar ES turi būti pasirengusi, kai šalys yra pasirengusios? Mes turim rengtis kartu. Tikrasis iššūkis yra uh, paversti tą politiką veiksmingą reformoms padė, e, vykti, padėti. Ir uh, turim suprasti, kad uh, tos valstybės pačios turi būti suinteresuotos reformų eiga. Mes turim būti pasirengę plėtrai kartu. Jum. Labai ačiū. Dabar, ponė Margerinį, jums žodis apibendrinimui. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I, uh, I don't have... I apologize. I... Ačiū, pirmininkė. Kiek supratau, buvau vienintelė iš uh, paskurtųjų komisarų, kuri uh, nepateikia jokios rašytinės kalbos, nei jums, nei vertėjams. Taigi įsivaizduokite, kad ir neturiu pasirašysi jokios baigiamosios kalbos. Kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau jums visiems kuo nuoširdžiausiai padėkoti už buvimą su manimi šias tris valandas. Man tikrai buvo labai brangus šis laikas praleistas kartu. Uh, Jis man tikrai labai pravers, rengiantis būsimam darbui, jeigu jūs mano kandidatūrai e, pritarsite. Tikrai buvo labai malonu, e, džiugu, kad pakalbėjome apie tai, kas jums labiausiai rūpi, kokie yra jūsų prioritetai. Supratau, kad ateityje e, turime didžiulį bendradarbiavimo potencialą. Niekas nesitiravo, kokius ryšius palaikysiu su šiuo komitetu ir Europos parlamentu, tai aš pasinaudodama progą ir tarsiu keletą žodžių. Aš apie tai jau užsiminiau e, savo atsakymuose į klausimino klausimus. Tikrai norėčiau, kad e, mes bendradarbiautumėm. Svarbu, kad e, mes sustiktumėm ir Svarbu, kad įvyktų mūsų susitikimai prieš užsienio e, reikalų ministrų tarybas ir po jų. Aišku, kiekviena institucijai tenka skirtingas vaidmuo, bet aš labai džiaugčiausi, jeigu e, prieš užsienio reikalų ministrų tarybą su jumis galėčiau e, pasikonsultuoti, išgirsti jūsų uh, nuomonės, taip pat reikėtų susitikimų ir techninių lygmenių, galbūt e, sekretorių lygmenių dėl primtų sprendimų. Aš žinau, kad jūs esate susirūpinę dėl to, ar gausite visą reikalingą informaciją. Manau, kad rasime tinkamą pragmatinį struktūrizuotą sprendimą. Žinau, kad e, kai kam kilo abejonių ir dėl, dėl pavaduotojų sistemos. Mano požiūris yra štai koks. Konsultuosios ne tik su komisaru Han, bet ir su kitais komisarais, prašysiu jų mane pavaduoti e, pagal atitinkamus svarstomus klausimus. Kaip jau sakiau, mes ketiname bendradarbiauti ir Tikrai remsime įvairias e, parlamentinės diplomatijos iniciatyvas. Aš jau esu tai dariusi praeitie. Ir taip pat, jeigu būsiu paskirta e, vyriausiai galiotinė, norėčiau, kad mes kart, visi kartu dalyvautumėm procese tam, kad kiek manoma daugiau pasiektume. Tikrai labai svarbu keistis nuomonėmis ir su delegacijų vadovais, ypatingai įsigaliotiniais. Norėčiau, kad būtų užtikrintas ryšys tarp mūsų. Taip pat norėčiau, kad būtų rastas struktūrizuotas bendradarbiavimo būdas. Kaip jau sakiau pradžioje, ES išorės veiksmų tarnyba turėtų palaikyti glaudžius ryšius su Europos parlamentu. Baigdama noriu pasakyti štai ką. Šio vakaro diskusija parodė, kad manęs laukia tikrai didžiuliai iššūkiai. Kaip jau sakiau anksčiau, po to, kai taryba e, rūpiučio pabaigoje priemė sprendimą, aš supratau, kad iššūkiai yra didžiuliai ir kiekvieną dieną aš suprantu, kad tie iššūkiai yra dar didesni, negu kad aš tikėjausi. Bet vis dėlto turime penkerius metus. jūs su mumis siejate didžiulius lūkesčius, aišku, paskui jos gal ir sumažės, bet bent jau pradžioje tikimės didelių lūkesčių. Noriu pabrėžti komandinio darbo svarbą. Komandinėme darbe turėtų dalyvauti visa Europinė bendruomenė. Reikėtų rasti tinkamus gerus darbo metodus ir pademonstruoti e, politinę valią Taip galėsime siekti spręsti tos klausimus, kurie buvo paminėti šį vakarą. Tikrai tikiuosi bendradarbiavimo su jumis ir paramos iš jūsų pusės. Tai nėra prievalė, tai yra politinis susidomėjimas, politiniai interesai ir kiekvienas žodis, kurį aš ištariau šiandien vakare, yra tikrai giliai išjaustas ir teisingas. Frau Mogherini, Kolleginnen und Kollegen. Pone Magerinį, kolegos ir kolegės, labai ačiū visiems. Išgirdome šio vakaro atsakymus. Labai ačiū už tuos atsakymus, kuriuos gavome prieš tai raštu. Iš tikrųjų, svarbu, kad vyktų bendradarbiavimas tarp jūsų ir šio parlamento, kad tas bendradarbiavimas pagerėtų. Svarbu, kad e, Europos parlamentas e, turėtų ir tam tikras kontrolės galimybės, e, kad su juo būtų ex ante konsultuojamasi prieš sudarant svarbius sustarimus. Tam taip pat svarbu, kad būtų keičiamas informacija. Apie tai šį vakarą buvo kalbėta. Buvo iškelta klausimų ir dėl išorinių veiksmų tarnybos struktūros, tai irgi labai aktualūs klausimai. Taip pat e, buvo kalbėta apie įvairius sustarimus, pavyzdžiui, TTIP, taip pat ir apie pasiek, jau pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Taip pat buvo paminėtas vadinamasis e, trijų trečdalių sprendimas. Buvo keltas ir pasiūstų paskirtų nacionalinių atstovų arba specialiųjų įgaliotinių klausimas. Buvo kalbėta apie tai, kaip reikėtų valdyti krizės. Uh, Aš manau, kad svarbu siekti sinergijos efekto tarp komisijos išorės veiksmų tarnybos, tarybos ir Europos parlamento. Sinergijos efekto dėka mes turėtumėm e, sustiprinti komandinę bendradarbiavimo dvasę tarp visų ES institucijų. Tai yra tikrai svarbus žingsnis. Aš norėčiau Jums padėkoti ir už tai, kad Jūs atsakėte į visus pateiktus klausimus. Iš tikrųjų, ateitie reikės spręsti su biudžetu susijusius klausimus, taip pat ir finansinį reglamentavimą. mūsų turimos lėšos turėtų būti panaudojamas kiek įmanoma prasmingiau ir veiksmingiau, su kiek įmanoma mažiau biurokratinių kliučių. Labai ačiū Jums už tai, kad Jūs atsakėte į mūsų klausimus. Dabar mes Jums turėtumėm pateikti atsakymą. Aš tikiuosi, kad tarp mūsų išsivystys bendradarbiavimas. ir tikiuosi, kad tvyraus tikrai puikiai bendradarbiavimo dvasia. Rytoj ryte 9 valandą įvyks išplėstinis biuro posėdis ir ten mes kursime laišką, kuriame turėtumėm e, aprašyti jūsų įvertinimą. Taigi dar kartą ačiū už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Gerą vakarą visiems.